Paprašu, paprašysiu visų jau pradėti posėdį. Aš pavaduoju, e, pavaduoju mūsų pirmininkę Nikį Ford, aš esu Catherine Styler, taigi ji turi būti kitame posėdėje. O kadangi mes jau pusę dešimt turėsime balsuoti, tai tikrai laikas bėga, aš prašyčiau jau pradėti posėdį. Noriu pasveikinti Bet Friedrichs H. lankytojų grupę, pamojuokime jiems, pane Evelyn Gefhardt Mm, pakvietė vietos politikus atvykti į mūsų posėdį, paplokime jiems tikrai labai džiugu, kad jūs atvykote, e, labai džiugu, kad e, dalyvaujate mūsų posėdį, tikiuosi, kad jums bus įdomu. Taigi, pirmas darbo tvarkės punktas yra elektro, e, parla, e komiteto, elektroninio komiteto prietaikos pristatymas. Mes turime įtek informacinių technologijų generalinio direktoratos du atstovus, kurie mums pristatys tikrai labai svarbę e, informacinę e, programą, kuri tikrai mums labai svarbi ir džiugu, kad mes galime jau išbandyti, kaip visą tai veikia. Taigi, iš karto negaiždama laiko, perdodu Jums žodį, prašom. The... Ačiū pirmininkė, ačiū už šią galimybę pristatyti e-komiteto prietaiką e, imko komiteto nariams. Tie, kas buvote praeitą kadenciją, čia tikriausiai jau kažkiek susipažinote su mm, e komitetu to programa, nes jau buvo naudojama šiek tiek, tai buvo bandomasis etapas, o dabar jau ši prietaika veikia mm, visame parlamente ir visi, ir parlamentarai, ir e, darbuotojai turi galimybę jo naudotis. Taigi, e-komitetas yra tokia prietaika, kur yra sukurta pačiame Europos parlamente viduje, tam, kad būtų galima komitetų dokumentaciją visą pateikti elektroniniu pavydalu. Mintis yra tokia, kad um, elektroniniai dokumentai yra naudojami tarsi tarsi taip, jie, tarsi jie būtų popierį atspausdinti. Tačiau, aišku, elektroninė versija leidžia pasinaudoti daug didesnių skaičiumi įvairių funkcijų. E-komitetas tai yra darbinis įrankis jums, yra lengvai naudojamas, lengvai prieinamas įrankis, bet kada iš bet kur, be, bet kokiu mm, informaciniu įrenginiu jūs galite pasinaudoti ir prieiti prie e-komiteto. Ar tai turėtumėt nešiojamą kompiuterį, ar planšetę, ar um, netgi išmanų į telefoną. Aišku, išmanaus telefono ekranas yra mažas, sunku skaityti, bet galima pamėginti. E-komitetas mm, leidžia e, skaityti to komiteto posėdžio, kuris vyksta e, dokumentus, bet taip pat ir kitų e, posėdžių dokumentus. Jūs galite rasti visų komitetų dokumentus visomis kalbomis. Uh, yra anotacijos e, įrankiai, taigi galite daryti pastabas, jas išsaugoti, išsaugoti savo um, įrenginyje, savo pataisytą ar pažymėtą dokumentą, po to galite to, to, savo versiją pasidalyti su kolegomis ar padėjėjais. A komitetas suteikia daug galimybių, bet geriausia geriausias būdas išmokti naudotis juo, aišku, yra pabandyti, kaip tai veikia. Mes jums išplatiname tokį trumpą um, instrukcijų lapą, kur yra visos nuorodos su kaip reikia prisijungti prie jo, kaip, koks yra būdas prisijungimui, tai yra naudojate elektroninio pašto savo adresą, Ir galima taip pat ir, kaip matote, yra pačioje pažymėtas ir mūsų mm, elektroninio pašto adresas, kur galite atsiųsti pastabas ar komentarus. Kolega Dinari e, pas, pristatys dabar trumpai, kaip veikia ši prietaika, jeigu pirminį keliais. Um, so the, the uh... Labas rytas. Taigi, e, e-komiteto prietaika iš tikrųjų tai yra prietaika veikianti internetu ir mums nereikia nieko. Um, įdėkti savo įrenginyje, jis veikia ir ši prietaika veikia ir taip, kaip matote savo ekranuose, štai um, tai yra um, adresas toks, tai yra um, parlamento oficiali interneto svetainė, um, pasvirasis brūkšnys e committee, e-komitetas. Štai, matome, kaip tai atsidaro. Aš suvedu adresą, kurį jau tik paminėjau. Oficialus Europos parlamento interneto svetainės adresas, toliau pasvirasis brūkšnys ir e-meeting, e vienas žodis. E-meeting. Čia e, galima prisijungti prie e-komiteto prietaikos tik tai, pasinaud... tik tai tiem asmenim, kurie turi Europos parlamento vartotojo vardą ir slaptažodį patvirtintą. Taigi aš suvedu savo E, vartotojo vardą ir savo slaptažodį. Ir kai jau prisijungiu, kai patenku į šios prietaikos vidų, aišku, čia aš rodau jums per iPad, bet galima ir bet kokią kitokią planšetę panaudoti, matote štai pirmą langą Ar tai naudotumėtės Wi-Fi, ar tai 3G ryšių. E, matote štai tokį pirmą lapą, kuriame parodyta, kad bus trys etapai, kur galėsite visų pirma pasirinkti kalbą, paskui pasirinkti komitetą, paskui pasirinkti e, posėdžio datą. Taigi, iš pradžių kairėje viršutinėme kampe yra galimybė pasirinkti uh, kalbą ir ši prietaika veikia visomis kalbomis. Štai aš, pavyzdžiui, pasirinksiu anglų kalbą. Greta klavišo, kuriuo renkatės kalbą, yra kitas klavišas, kur galite pasirinkti komitetą. E-meeting prietaika veikia bet kuriam komitetui. Štai šiandien aš pasirenku IMCO komitetą. Uh, sistema iš karto realiuoju laiku ištraukė visą informaciją apie IMKO komitetą šiam mėnesiui, tai yra rugsėjui. Aišku, aš galiu prisijungti prie bet kurio posėdžio ir pamatyti, kokia informacija yra sudėta. Taigi, rugsėjis, kaip matote, ir aš Matome, kad Wi-Fi veikia lietokai, taigi pasirinksiu 25. Bet e, štai 8 matote rugsėjo dieną ir štai e, dešinėje pusėje matote darbo tvarkę ir visus dokumentus apie 30 milijonų puslapių kasmet būdavo naudojama dokumentams spausdinti, mm, tai todėl mes perėmėme prie elektroninių dokumentų. Taigi, Jūs matote visą sąrašą dokumentų. Pač, viršutinėme dešinėme kampe e, turite galimybę rinktis tarp skirtingų vaizdų. Galite matyti darbo atvarkę, galite matyti atskirius dokumentus. Taip pat mm, gal, galėsite e, pasinaudoti ir mm, grįžtamą ryšio puslapį, kur galite komentarus duoti ir galite ir pagalbos puslapį atsidaryti, help. E, jeigu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 norite, pavyzdžiui, dokumentą išplatinti kolegoms, e, jūs galite iš karto tą dokumentą įvesti ir paspausti, e, paleisti funkciją push ir jis bus išplatintas visiems komiteto nariams. Toliau, dar vienas e, konfiguracijos įrankis yra galima kažkurį vieną darbo atverkės punktą išplatinti kolegoms. Štai, pavyzdžiui, aš galiu pasidalyti šiuo punktu su kitais. Iš karto atsidaro nuoroda su e, tuo punktu, kurį aš noriu išplatinti kolegoms ir aš galiu įrašyti kam iš karto, aišku, tai bus išsiųsta elektroniniu paštu. E, taigi, dešinėje pusėje, kaip matote, prie kiekvieno punkto yra pliusiukas. Jeigu aš paspaudžiu pliusiuką, jeigu aš paspaudžiu um, išplėsti visus punktus, iš karto matau, iš ko kiekvienas punktas susideda visi elementai. Štai Šiandienai, matome, iš karto atsidaro visas sąrašas dokumentų su visa informacija. E, nariai, kurie pasisakinės, nariai, kurie yra susiję, e, tai yra dokumentai su visais pakeitimais, su nuomonėmis ir taip toliau. Bet kuriam iš dokumentų sistema surenka visas kalbinės versijas. Taigi jūs galite iš karto spustelę dešinėje klavišą pasirinkti dokumentą jau kitą versiją. Štai paspaudžiu, aš jeigu noriu pasirinkti kažkokį tai dokumentą ir jį atsidaryti, aš paspaudžiu um, ant, uh, pelytę ant jo ir atsidaro iš karto dokumento naujausią versiją. Aš galiu kažką tai daryti su juo, jeigu aš noriu. Um, dirbti su juo, aš iš karto atsidarau jį kažkokioje mm, programoje, kuri yra iš jau iš trečiųjų šalių, aišku, rinkoje yra įvairių variantų, kokius galima pasirinkti įvairių programų, kurios padės jums dokumentą atsidaryti ir su juo dirbti. Aš galiu štai, pavyzdžiui, pasižymėti, paskui daryti pastabas, anotacijas, galiu kažką tai paryškinti, galiu redaguoti, galiu e, įrašyti pastabas, štai anotaciją kad tai e, mano pastaba ir aš tai tokia. Kai jau baigiu dirbti su tuo dokumentu, aš galiu po to juo pasidaryti su kolegomis. Pavyzdžiui, aš galiu nusiųsti ar konkrečiam kolegai, ar padėjėjui, kad jie galėtų pamatyti mano pakeitimus. Tiesiog uh, Visa tai, ką aš pakeičiau, kokias pastabas aš surašiau, viskas yra prijungiama. Šis dokumen, ši dokumento versija yra saugoma tik tai mano planšetėje, mano kompiuterėje. Ir štai taip vyksta darbas su e-meeting, e-posėdžiu. Jūs galite ir prieš posėdžio, ir po posėdžio e, prie tos informacijos prieiti, visą tą informaciją lieka. Uh, Toliau, dar viena įdomi prietaika, tai yra e-komitetas. E-komiti. Kiekvienam komitetui mes parengėme e, intraneto sprendimą, kad būtų galima sudėti visą informaciją, kuri yra sėtina su to konkrečiu komitetu. Pavyzdžiui, IMKO e komitį, elektroninio komiteto prietaiką. Aš galime atsidaryti ir kitą komitetą ir pažiūrėti, mm, kaip atrodo e-komitį prietaika iš šios sąsajos e-meeting. Ehm, kaip aš jau sakiau, galime per štai šį langą, per e-komitį gauti daug įvairios informacijos. Uh, papildomos informacijos, pavyzdžiui, ir e, nuomonių projektai, ir pranešimų projektai, visa tai, ką, kuo komitetas nori pasidalyti su savo nariais ar padėjėjais. Mintis yra tokia, nebereikia tiesiogai kreiptis į komitetą, prašyti kažkokios informacijos, tiesiog atsidaręs e-komitį prietaiką iš karto randi visą erdvę, kurioje sudėti visi dokumentai, nebūtinai susijęs su šiandienos posėdžiu, susiję, tai būtų susijęs su visų komiteto darbu. Štai pavyzdžiui, pranešimų projektų dalis. Čia galime rasti pavyzdžiui, Mm, nacionalių parlamentų dokumentai, visa tai, kas gali būti uh, reikalinga jūsų darbe. Mm, ir uh, tai tie gal būtų mūsų pristatymo, jeigu jums reikėtų papildomos informacijos ar papildomų apmokymų, mes būtumėm pasirengę visada jums padėti. Prašom, jeigu turėtumėt klausimų, mielai atsakysime. Each works. Just ask a quick question about... Norėčiau trumpą klausimą užduoti apie tas prietaikas. Jeigu mes norime pasidalinti, tarkim, sus, nu, naudojame socialiniais tinklais ir norime pasidalinti ne su savo darbuotojais ar kolegomis, bet tarkim, kur vakar buvo ataskaita apie tai, kiek kainuotų, jeigu nebūtų Europos Sąjungos, ar galime dalintis tomis prietaikomis ir tą informaciją su e, kitais vartotojais, galbūt tai yra galėtų būti kaip socialinio tinklo priemonė, ar būtų įmanoma tokia sąveika su socialiniais tinklais. Prietaika yra vidiniam naudojimui. Tai reiškia, kad visa informacija, kuri yra elektroninio posėdžio prietaikoje, yra skelbiama Europarl tinklapyje. Taigi kalba ne tik apie viešus posėdžius. Ir galime galvoti apie vidinį, vidaus vartojimui skirtą elektroninio posėdžio e, prietaiką. Ar būtų dar klausimų? Robertas. Ne, neklausimą turiu, aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš dariau visus veiksmus uh, E, savo e, turimoje planšetėje. Viskas veikia puikiai, nežinau, kaip kitiems pasirodė. Ir dabar aš viską bandžiau taip, kaip buvo parodyta, žodžiu, viskas veikia puikiai. Anna Marie. Thank you very much. This looks... Ačiū. Viskas atrodo puikiai. Turiu vieną klausimą. Pavyzdžiui, vakarykštis dokumentas dėl Europos nebuvimo. Jeigu norėčiau pasidalinti jį su kolegomis, tai nebūtų papildomas dokumentas man, bet dalinčiausi su jau dokumentu, kuris yra paruoštas. Kaip man tą daryti? Čia yra dvi galimybės. Arba jūs pasidalijate nuorodą į elektroninį posėdį ir tada kolega gali irgi prisijungti prie tos prietaikos ir gauti darbotvarkę, tarkim, darbotvarkės vaizdą. Ir tada susirastų tą klausimą toje darbotvarkėje arba jūs galite pabandyti gauti prieigą prie visų bet kurio to dokumento, pavyzdžiui, vengriškos versijos, ją turite viduje ir tada galite atidaryti ją kitoje prietaikoje ir pasidalinti su kitais. Čia tai būtų. Bet kokia išorės prietaika gali leisti jums dalintis dokumentų su kitais. Aš galėsiu jums parodyti. Ačiū. Ar dar būtų klausimų? Atsiprašau, kad praleidau šį, šią posėdžio dalį. Aš e, susitikau su kandidatais į komisijos narius, kurie norėjo pagerinti savo įsipareigojimą vidaus rinkos komiteto atžvilgių. Taigi mane tai padrasino jau iš pat pradžių. Aš susitikau su keliais e, kandidatais, e, kalbėjau jūsų visų vardu. Taigi dėkui ir to pradėsime balsavimą. Thank you. the embarrassment when the chairman realized that she has forgotten her own. Iš tiesų yra labai nemalonu, kai pirmininkė prisimena, jog pamiršo savo kortelę, bet iš tiesų ją radau. Ar visi kiti esa, e- e- esate atsinešę e, balsavimo kortelės, kuriems reiks balsuoti? Puiku, tuomet judame į priekį. Pirmiausia, balsuosime dėl 15 metų mūsų komiteto posėdžių kalendoriaus tvirtinimas. Praeitą e, vakar, vakare koordinatoriai aptarė tą kalendorių, mes bandysime subalansuoti savo posėdžius tarp pirmadienio, ketvirtadienio, antradienio, trečiadienio posėdžių, kad būtų galima mūsų puikių vertėjų kaštus e, suvaldyti, kad pirmadienį ir ketvirtadienį būtų nedaug posėdžių, nors dėja ketvirtadienį po pietų posėdžių vis tiek yra nemažai. Kiek įmanoma, jeigu mums jų nereiks, mes juos atšauksime. Bet mes vis tiek dabar numatome darbo atvarkė tuos ketvirtadienio po, pietų, po pietinius posėdžius ir žiūrėsime, kaip bus realiai. Tai yra tie posėdžiai, kurie paskutiniai užsipildo kalendorijoje ir jeigu mums jų nereikės, mes be jokios abejonės juos atšauksime, kad galėtumėte grįžti namo dar ketvirtadieniais. Dabar norėčiau pakviesti komiteto narius patvirtinti 15 metų kalendorių. Ačiū. Ar kas nors pasisako prieš? Ačiū. Puiku. D dabar balsuosime dėl elektroninio skambučio sistemos ir dėl įgaliojimų dėryti su taryba trilogo posėdžiuose. Ar kas nors norėtų pasisakyti, kas nors iš pranešėjų? Prašau. Olga. Ačiū, pirmininkė. Mums dėrybiniai įgaliojimai yra visiškai aiškus. Tai yra pirmojo svarstymo balsavimas vasar 26 dieną buvo nuspręsta apie tai, buvo sudaryta dėrybinė komanda ir aš dabar e, linkiu visiems patvirtinti tuos dėrybinius įgaliojimus. Jeigu jie bus patvirtinti, tuomet aš tikrai labai lauksiu to bendradarbiavimo ir tikiuosi e, pozityvių rezultatų dėrybų pabaigoje. Gal dar kas nors nori pasisakyti, jeigu ne, tai tada balsuojame elektroniškai. 31 už, 3 susilaikė 2 balsavo prieš. Now we move on. Dabar pereisime prie balsavimo sąrašo, nes balsuosime dėl koferati pranešimo dėl Europos semestro ekonominės politikos koordinavimui 14 metų prioritetų įgyvendinimas. Pirmas punktas, antras pakeitimas. Balsuosime ne elektroniškai, kas už, kas prieš, atkrenta, atmetamas. Trečiasis pakeitimas, trečiasis atkrenta, ne, neatkrenta. Balsuojame dėl trečio pakeitimo. Kas už, kas prieš. Tikrinsime elektroniškai. Atkrenta šis pakeitimas kai lygu, jeigu lygus rezultatas atkanta vis tiek. Ketvirtas, kas už, kas prieš, priimtas. Penktasis, kas už, kas prieš, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, priimta. Trečias punktas, ar čia yra žodinis pakeitimas? yra pirmasis kompromisinis pakeitimas ir žodinis pakeitimas. Gal galėtumėte perskaityti žodinį pakeitimą. Atsižvelgiant į vakarykštės diskusijas ir pasikalbėjęs su pranešėju, norėčiau pasiūlyti, kad būtų paaiškinta, kas turime omenyje, kalbant apie struktūrinės reformas, kur kalbama apie struktūrinės rinkos reformas. Ar tai susiję yra su paslaugomis? Ar kas nors pasisako prieš žodinį pakeitimą? Taip. Yra pasipriešinimas. Du kolegos e, pasisako prieš žodinį pakeitimą, jis yra atmetamas dėl to. Ir dabar balsuojame dėl kompromisinio pakeitimo numeris vienas, kas už, kas prieš. Pirmasis kompromisinis pakeitimas patvirtinamas, dabar 14 pakeitimas, jis yra atsimtas. 15 puikus pakeitimas, kas už, kas prieš, at, atmetamas. 16. Kas už, kas prieš, atmetamas. 17. Kas už, kas prieš, priimtas. 18. Kas už, kas prieš, priimta. 19. Kas už, kas prieš, priimta. 20. Kas už, kas prieš, priimta. 21. Kas už, kas prieš, priimta. 22. Suderintas su kitais, kas už, kas prieš, atmetamas. 23. Kas už, kas prieš, priimtas. 24. Kas už, kas prieš, priimta. 25. Kas už, kas prieš, priimta priimta. Kompromisinis pakeitimas numeris 2. Čia jo yra trys dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, priimta. Trečioji dalis kas už, prieš, priimta. Dabar 35. Ne, 35 pakeitimas, tai yra penktasis mano balsavimo sąrašo puslapis. Kas už 35 pakeitimą, kas prieš, priimta. 36, kas už, kas prieš, tikriname elektroniškai. priimta. 37. Kas už, kas prieš, tikrinsime irgi. Atmetamas šis pakeitimas. 38. Kas už, kas prieš, atmetamas. 39. Kas už, kas prieš, atmetamas, 40, kas už, kas prieš, priimtas. 41. Dvi dalys. Kas už pirmąją dalį, kas prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, priimta. 42 kas už. Priimta. E, trečiasis kompromisinis pakeitimas kas už, kas prieš. Priimta. Dabar 48 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Tikrinsime. Atmetamas. 49 kas už, kas prieš, priimtas. 50 kas už, kas prieš, priimtas. Ketvirtas kompromisinės pakeitimas, kas už, kas prieš, priimtas. Dabar 57 pakeitimas. Kas už, prieš, tikriname. Atmetama šis pakeitimas. 58. Kas už, kas prieš. Priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Tikriname. Atmetama. Ir galutinis balsavimas e, dėl visos nuomonės su pakeitimais ir pataisimais elektroniškai balsuosime. Dvidešimt aštuoni už, du prieš septyni susilaikė patvirtinta. Ačiū. Sergio, sveikiname. Just, just quickly informing a couple of other coordinators, Dita. We're just looking again. Mes e, dabar bandome išsiaiškinti, kuomet būtų galima Bienkovskio klausimų mams pasiruošti. Įtrė sakė, kad ketvirtadienį vakarėje nori daryti. Bienkovskos klausimus aptarti, kada galėtumėme ketvirtadienį, kada ketvirtadienį vėliausiai tau reiktų išvažiuoti. Yeah. Thank you. And, and just so everybody knows, we're still waiting. Dar laukiame prelegentų, dabar ekspertų, kurie turi ateiti. Tai dar užtruksime šiek tiek. Galime pasikalbėti. Ponios ir ponai, pradėkime darbą. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra pristatymas, studijų pristatymas apie rodiklius, kuriais yra įvertinama, įvertinami vidaus rinkos rezultatai, taip pat bendro Europinio ramšio kūrimas Europinėme semestre ir vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos tendencijos pasiekimai ir panašiai. Du pirmieji e, ekspertai atvyko, profesorius Pelkmans ir e, Lučeta, abu du yra iš SEPS e ir pristatys pirmąją studiją, kur kalbame apie rodiklius, kaip būtų galima įvertinti bendrosios rinkos rezultatus. Taigi išklausysime jūsų pristatymo, o po to kitų, kito pristatymo. Uh, norėčiau pasakyti iš vakarykščių pristatymų, kad e, daug žmonių, kurie sėdė ypatingai salės gale, nematė skaidrių gerai. Taigi jūs galite pamatyti jas, bet per savo planšetinius kompiuterius ar kompiuterius, e, naudodami elektroninio posėdžio prietaiką. Ir jeigu pamatysite, kad mes čia santis salėje, salės priekyje žiūrėsime keistai į apačią, taip yra dėl to, kad mes turime tuos ekranus, kurie yra gan žemai ir bandysime stebėti skaidrės per juos. Taigi, pirmiausia, Žakas Pelkmansas. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Ankstesnėje kadencijoje dirbęs IMKO komitetas paprašė, ar nebūtų įmanoma bendrosios rinkos e, Europinėme semestre padaryti aktualesnę temą. Kaip tikriausiai žinote, Europos semestro metu vyko daug diskusijų apie veiklos rezultatus ir rodiklius ir buvo iškeltas klausimas, ar negalima to paties padaryti bendrosios rinkos atveju. Jeigu ji atsilieka, ar ne, ne, nebūtų įmanoma surasti rodiklių ir pateikti rekomendacijas valstybių narių lygmenių. Taigi tokia yra šio uh, šios e, ataskaitos potekstė ir kontekstas. Taigi mes parengėme tą ataskaitą, pristatysime ją trumpai, o po to galėsime padiskutuoti detaliau. Taigi dėl to ir pasirinkome dvigubą pavadinimą, nes esmė, esmė yra ta, ar mes galime parengti rodiklius ir panaudoti juos Europiniam semestrui. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nors yra šiokių tokių galimybių, bet vis tiek tai yra labai techninio pobūdžio darbas ir rengdamiesi mes labai daug dis diskutavome su įvairiais generaliniais direktoratais, kurie rengia tokius rodiklius, kaip kad Samko ir Markt generalinis direktoratas. Aš čia kalbu apie visus generalinius direktoratus, pirmininkė. Aš žinau, kad jie keistai vadinasi kartais. Bet tuos senuosius jau visi išmokome. Taigi, tie rodikliai yra žinomi, jie buvo naudojami anksčiau ir labai yra e, įmantrus bendro tyrimų centro parengtas mechanizmas, kaip yra e, skaičiuojami tie rodikliai ir čia yra visas menas apie tai, kaip tos rodiklius skaičiuoti. Gal net ir nesupranti, kai matai skaičių, kiek kas po juos lypi. Taigi, e, man kilo problemų, nes vakar man buvo labai malonu pristatyti tuos penk, tas penkias ataskaitas, kur kalbam apie tai, kiek duotų naudos bendros rinkos pagerinimas. Ir jeigu imko, imtųsi to darbo, tai Europai būtų labai naudinga. Na, o šiandieninę temą sudėtingiau parduoti, nes kalba eina apie techninę infrastruktūrą ir parlamentarai uh, nebūtinai taip tuo domisi. Tačiau parlamentarai ankstesnėje kadencijoje tuo domėjosi, nes jie tikėjosi panaudoti tą infrastruktūrą tam, kad bendroji rinka gerėtų per europinį semestrą, per rekomendacijas ir panašiai. Ir čia yra visai kitokia situacija. Tą norėjau pabrėžti pradžioje. Tas žymus pavyzdys tokio rodiklio būtų vidaus rinkos uh, rezultatų suvestinė lentelė. Žinau, kad matyt visi ją žinote, bet reiktų sakyti, kad, pasakyti, kad čia yra tam tikruo pribojimu. Visų pirma, pavadinimas nėra labai tinkamas, nes vidaus rinkos įgyvendinimo suvestinių rezultatų lentelė būtų galbūt geriau e, ES lygmenių kalbant. Nes tai vis tiek tai yra svarbus klausimas, nors gan siauras. Taigi dabar kalbame apie metodiką ir rodikliai parlamentarams ir matyt kitiems yra įdomus tik tuo met, kai jie yra pateikiami. Ir tada galima teikti, kad Ispanija, tarkim, rodo geresnius rezultatus nei Suomija, ar visiems labai gerai sekasi, ar niekam nesiseka. Bet e, rodikliai nėra kuriami tam, kad mes suprastumėme, kaip, kaip jie yra išvedami apskritai, kokia metodika yra naudojama. Taigi projekto tikslas buvo pristatyti ir įvertinti veikiančias priemonės. Mes kalbame čia apie vertinimo priemonės, kaip, bandant išsiaiškinti, kaip veik, veikia bendroji rinka ir bandant įvertinti labai specifinius siaurus bendrosios rinkos funkcionavimo aspektus, tokius kaip įgyvendinimas. Čia kalbama ne apie spragas, neužbaigtą bendrąją rinką ir panašiai. Čia kalbama apie na, vidaus rinkos suvestinė rezultatų lentelė yra labai toks siauras elementas. Ir čia šio, šios ataskaitos esmė yra šiek tiek kitokia. Yra gandų, kad įmanoma integruotų rodiklių sistemą parengti vidaus rinkai e, pagal Europinį semestrą. Tai įmanoma padaryti, bet labai sudėtinga. Čia yra trys ramstiai – remšiai ekonominis, e, reguliavimo ir šakinis. Čia visur galima tos rodiklius išvesti, bet ne visi jie bus naudingi Europiniam semestrui. Yra ekonominiai rodikliai, rodantys, kaip vidaus rinka veikia, ir pats geriausias yra galbūt kainų konvergencija. Ekonomistai žino ir studijų buvo atlikta nemažai, kad kainų konvergencija palaipsniui atsiranda valstybėse narėse, tačiau kainų konvergencijos rodiklio mes negalime naudoti ir sakyti, štai Belgija turi kažką daryti šiais metais, nes praeitais metais jūsų kainų konvergencija netitiko rodiklių. Taigi, rodiklis turi būti naudingas per ilgesnės trukmės laikotarpį. Negalime jo naudoti trumpam laikotarpiu dėl įvairių priežasčių. kainų konvergencijos rodikliai penkiems, šešeriems, septyneriems metams, kuriame Europos semestre. O reguliavimo dalyje viskas yra šiek tiek geriau. Čia gali atrinkti. Ir mes pateikėme konkrečių pavyzdžių, kaip galima reguliavimo rodiklius panaudoti labai atidžiai ir siaurai ir pateikti labai konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms. Ir parlamentarai galėtų uh, su, su, suprasti tuos rodiklius be jokių problemų, nes jie labai aiškus. Ir vėlesnės gairėje pateiksiu pavyzdį. Šakiniai, sektori, e, šakiniai rodikliai jau egzistuoja įvairiuose ūkio sektoriuose. Jie dažniausiai skirti konkrečiam ūkio sektoriui. Ir labai sudėtinga juos visus sudėti į vieną sistemą ir išvesti bendrą rodiklį. Ta galima padaryti, bet jis bus labai dirbtinis. Čia matote politikos kūrimo procesą, grandinę. Aš čia daug nekalbėsiu apie tai, nebent jūs tai labai domina, bet čia matome, kur tie rodikliai būtų aktualūs, kurioje politikos kūrimo stadijoje. Čia gal matome dar geriau. Šioje lentelėje matome čia devynis rodiklius, kurie reguliariai yra uh, išvedami, jų yra 11 mūsų ataskaitoje, čia matome bendrosios rinkos suvestinę rezultatų lentelę, tai yra įgyvendinimo suvestinė rezultatų lentelė, EBPO produktų rinkos reguliavimo rodikliai, taip pat BEPA ataskaita, Indeksas vidaus rinkos jau seniai pamestas, vartotojų, vartotojų rinkos suvesnė rezultatų lentelė, finansinės integracijos, Europos centrinio banko rodikliai labai įdomus. Ir labai vertinami yra FIN generalinio direktorato rodikliai. Jie labai įdomus, bet jiems išvesti reikia daug išteklių. Ir čia kalbama irgi apie įvairius ūkio sektorius ir imko čia galėtų gal irgi padėti, nes dabar jau jie nėra išvedami. Uh, Dabar dar vienas labai įdomus rodiklis, labai tikslus verslo rodiklis pasaulio bankui, labai e, populiarus besivystančiose valstybėse ir metinė augimo apžvalga. Imko irgi matyt tuo labai domisi, gruodžio mėnesį ji bus paskelbta. Ir dabar jau dviejus metus ten yra vieningos rinkos skyrius. Ir tas vieningos rinkos skyrius galėtų būti komitetui pagrindas čia daryti spaudimą. Bet ar būtų įmanoma išvesti rodiklius, čia vėlgi klausimas, kurį reiktų aptarti. Dabar bendri rodikliai. Tyrėjų centras turi įdomių duomenų apie tai, čia tokie išvestiniai rodikliai. Ir, pirmininkė, mes galėtume štai kaip pasakyti. Ekonomikos dalyje tą galime padaryti, Galime reguliavimo dalyje tą padaryti, bet negalime visko čia sumesti į vieną vietą. Puikus tokia šviesnio rodiklio pavyzdys būtų štai koks. Čia kaip, kaip kokia piramidė, kaip kalnas, kuris susiveda į vieną skaičių. Visiems labai patinka vienas skaičius. Produktų rinkos e, rodikliai, tai yra indeksai, kurios naudoja BPO, tai yra kiek ribojamas rinkos reguliavimas. Čia yra 16 rodiklių, išskaidytų rodiklių ir yra labai griežta metodika naudojama ir viskas suvedama į vieną išvestinį bendrą rodiklį. Pavyzdžiui, Portugalija riboja savo produktų rinkos reguliavimą labiau, tarkim, negu Vengrija. Gali tai išvelgti ir gali išdalinti į atskiras sritis ir pasakyti, kad štai Prancūzija mažiau riboja nei Lenkija, bet kitoje srityje Lenkija mažiau riboja nei Prancūzija. Taigi čia politikos formuotojams yra labai svarbus dalykas. Bet nėra įmanoma mūsų manimų tą padaryti arba labai sudėtinga tą padaryti bendrosios rinkos atveju. Ir tikrai negalime sakyti, štai Belgija jūs turėsite kitais metais padaryti tą ar aną. Dėl reguliavimo rezultatų bendras rinkos spragų rodiklis, bet vakarykštė spraga gali skirtis nuo šiandienykštės spragos. E, tai gali būti nelabai aišku parlamentarams, arba galbūt parlamentarams viskas bus aišku. Ir mes čia iškart pateikėme pavyzdį kitoje skaidrėje mes sakome, kas yra ta spraga. Čia tokiu mažu šriftu surašyta, bet jeigu gerai matote, tai čia laisvas asmenų judėjimas. Antroje eilutėje piliečio registravimas persigeliant į kitą savivaldybę, čia kaštai ir trukmė turi būti ta pati, kaip ir piliečio iš vienos ES valstybės persikeliamas į savo kilmės šalį. Jeigu tie dalykai vienoti yra, tai čia nėra jokios spragos, jokio to trūkio. Čia labai konkreti priemonė piliečiui. Verslui, čia būtų gal kitas variantas, e, ginčiai per sienas, čia yra nacionalinė procedūra. Po konflikto, įvykus konfliktui prekių susigražinimas – Ir ar čia tas pats, ar ne tas pats, ir tai, ar tai kainuoja daugiau verslui ar ne, ar čia yra mažiau bendros rinkos, mažesnė prieiga prie rinkos. Ir tada tai nėra naudinga vidaus rinko, rinkai. Taigi tai yra labai tikslingas, tikslus rodiklis. Dabar transporto priemonių registravimas. Mes savo ataskaitoje labai detaliai panalizavome, kodėl uh, užregistruoti automobilį dar taip sudėtinga Europoje. Transporto priemonių registravimas yra labai detalus ir harmonizuotas veiksmas, tačiau įgyvendinant tą sistemą yra labai daug negražių dalykų ir dėl to vis tiek sudėtinga užregistruoti transporto priemonę. Štai tas ir yra, čia štas ir būtų tie bendrosios rinkos spragų rodikliai. Kuo vienodesni jie, kuo mažiau diskriminuojančio pobūdžio, tuo geriau veikia bendroji rinka. Tarnauja piliečiui, verslui ir jaučiasi taip pačiu žemiausiu mikrolygmeniu. Pavyzdžiui, viešų pirkimų srityje arba mažmeninė bankininkystė, sąskaitos atidarimas. Kodėl turi tie dalykai skirtis? Ir aš pats daug keliauju kaip ir jūs. Įvairiose valstybėse lankausi ir tikrai paprastus dalykus padaryti dar labai sudėtinga. Ir tokių problemų tikrai dar yra labai daug bendroje rinkoje. Taigi automobilių registracija čia būtų vienas toks pavyzdys. Dabar, jeigu jūs pažiūrėtumėte, kiek yra suderintas automobilių registravimo sistema, ar yra ta bendra sistema, jos nėra. Ir lyg atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kad viskas suderinta – kad valstybės narės negali nieko daryti savo nuožiūrą. Tačiau, jeigu bandytum tą padaryti realiai, surastum visokių nesąmonių, problemų ir dėl to tau būtų sudėtinga tą padaryti. Čia ir mokesčiai, ir rinkliavos, ir tiek ir tiek tarnybų turi aplankyti – ir abipusio pripažinimo trūksta dėl techninių automobilio patikrų ir nuo 96 metų jau yra patvirtinti tie dalykai, bet vis tiek valstybės narės dar to netaiko ir turi tam tikras išlygas. Taigi čia atsiranda papildoma našta, nors tarsi atrodytų viskas suderinta. Taigi tokie dalykai būtent ir atsispindėjo mūsų pavyzdžiuose. Dabar prie regulia, nuo reguliavimo periname prie ekonomikos sektoriaus. Čia yra daug e, kintamųjų, rodančių, kaip veikia bendroji rinka, kai kurios naudoja ir mano kolegos vakar. Taigi klausimas štai koks, ar galima tą pritaikyti semestrui, ar galima tą pritaikyti per trumpesnį laikotarpį reguliuojant vidaus rinką. Atsakymas būtų jokių būdų ne. Ir pateiksiu du pavyzdžius, kodėl. Pirmiausia, užsienio darb... darbuotojai iš užsienio. Puikus pavyzdys. Jungtinė karalystė. Ir mūsų pirmininkė būtent iš to šalies yra dar vieningas, nesusiskaldė per praeitą savaitės. Bet vis tiek Jungtinėje karalystėje 2008-aisiais ir anksčiau buvo daug ES piliečių, kurie atvykdavo dirbti, nes buvo taikoma liberali e, politika ir nebuvo uh, pasirinkta laikinai neleisti bulgarams ar rumunams atvykti. Jie galėjo atvažiuoti ir dirbti Junktinėje karalystėje. Aštuntais metais Junktinė karalystė pateikė ataskaitą apie tai, kiek naudos tai atneša jų ekonomikai. Dabar 13-14 metais tokių darbuotojų iš ES ir ne ES smarkiai sumažėjo šiais metais Junktinėje karalystėje. Ir staiga tai jau nėra vidaus rinka. Aišku, vidaus rinka čia nepasikeitė, bet apribojimai rumunams jau buvo panaikinti, nes taigi bendroji rinka turėjo pagerėti, o taip neatsitiko. Taigi mes tokio rodiklio negalime panaudoti bendrai rinkai, nes bendroji rinkoje niekas nepasikeitė. Bet dėl krizės kitų priežasčių šiais metais tiesiog sumažėjo tų darbuotojų. Taigi reikia labai atsargiai tos dalykus skaičiuoti. Ir čia yra tiek daug visokių e, faktorių, nulemenčių tokių darbuotojų skaičių. Arba, pavyzdžiui, kainų konvergencija, kitas atvejis. Kainų konvergencija irgi turi čia daug rodiklių ir veiksnių ir daug įvairių elementų, nes darbas eurozonoje. Čia konvergencija yra aiškesnė, nes viskas e, skaičiuojama eurais ir tarp valstybinė priekyba yra lengvesnė, nes viskas daroma viena valiuta. Ir daug laiko prireikė, kol mes tuos kainos veiksnius nustatėme. O jeigu vyksta dar kažkas, nustatant, nustatant kainą dar gali atsirasti ir naujų veiksnių, nulemenčių vieną ar kitą konvergenciją. Jau nekalbant apie užsienio e, tiesioginės investicijas, tai irgi yra labai lakus veiksnys. Taigi čia yra labai daug techninių dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti, kol mes galime suprasti, koks poveikis yra vidaus rinkai. Kadangi semestras yra metinis, rekomendacijos irgi yra metinės, tokių rodiklių naudoti mes negalime, nes jie, jo, jie yra aktualūs ilgesniam laikotarpiui. Bet net ir tada reikia labai atsargiai e, juos pasverti. Taigi, tokie rodikliai yra geri, bet jie netinka europiniam semestrui. Negalime kažkurioje valstybei pasakyti, kad štai reikia taip ar anaip. Toliau šakiniai rodikliai, aš jau šiek tiek Jų yra labai daug, bet juos visus vėlgi sudėti į vieną būtų netinkama mintis. Ir galiausiai pirmininkė dėl rinkos stebėsenos. ECFIN generalinis direktoratas 8 metais pradėjo rinkos stebėseną keliose ūkio sektoriuose. Vienas yra maisto sektorius ir taip pat keliuose, dar kituose ūkio sektoriuose. Kas yra ta rinkos stebėsena? jie pamatė, kad tam, tikrų, tam tikros ekonominės analizės pagrindų vidaus rinka veikė tam tikrose sektoriuose. Funkcionavo tam tikrose sektoriuose. Tačiau jie negalėjo iškart išsiaiškinti, kodėl taip yra. Taigi rinkos stebėsena labai atidžiai gali stebė, e, sužiūrėti, kaip, pavyzdžiui, maisto sektorija vertės grandinė keičiasi nuo ūkininko iki lentynų. Taigi, čia reikėjo daug iniciatyvos imtis ir pabandyti tam tikrose ūkio sektoriuose su visais, su įvairiais veikėjais, valstybėmis narėmis, išsiaiškinti, kaip tas sektorius galėtų veikti geriau ir neturėtų neigiamo poveikio konkurencijai ar papildomų kaštų. Bet tam reikia labai labai detalaus tyrimo ir čia nepakaks elementarių rodiklių. Taigi pabaigai mes manome, kad labai malonu girdėti, jog IMKO komitetas nori siekti daugiau E, vidaus rinkoje ir akcentuoti į Europinėme semestre, mes pritarėme tam ir daug, yra dalykų, ką galime padaryti, bet jų nėra labai daug, kalbant apie e, šalis, šalims skirtas rekomendacijas. Tačiau būtų galima geriau atsiskaityti. Pateik, geresnės ataskaitas pateikti apie vidaus rinką, metinės augimo peržiūras, ir galbūt bendros rinkos spragos rodiklių būtų galima pasinaudoti, sprendžiant tas mikroproblemas, su kuriomis susidarė žmonės ir verslas. Ir vakar iš parlamentarų išgirdau štai ką, pateikite pavyzdžių, iliustracijų. Toks rodiklis vat, tam labai tiktų. Nes jeigu norime surasti tokias smulkes detalės, tai toks rodiklis čia labai pasiteisina. Ačiū. Let's take a round of questions. Any questions? Ar turėtumėte klausimų? Dėkoju. Ačiū už jūsų pristatymą. Įdomu buvo išgirsti tus visus rodiklius. Aš manau, kad visi rodikliai yra susiję su vidaus rinka ir su jos teikiama nauda. E, klausimą turėčiau susijusi su tų visų rodiklių įtaka užimtumo augimui, nes ekonomikos augimas be užimtumo augimo nėra visiškai situacijas spintintis dalykas. Gal galbūt pakomentuoti šiek tiek šį aspektą. Ir aš norėčiau, kad e, pranešime būtų iš, būtent išsaugota šį rodiklių kategoriją. Dėkau. Madam čia. Um... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už labai įdomų pristatymą. Jis tikrai labai naudingas. Jūsų pranešimas tik e, dar labiau sustiprino tos klausimus, kuriuos norėjau pateikti. Susidaro toks įspūdis, kad viskas vyksta gerai, kad e, harmonizavimas e, duos gerų rezultatų, tačiau iš tikrųjų turime kalbėti apie vidaus rinkos efektyvumą. Nes tai yra svarbiausias dalykas ir tas efektyvumas dėja dar nėra visiškai užtikrintas kai dėl šalių pozicijos buvo pasakyta, kad neįmanoma pateikti rekomendacijų, tačiau aš manau, kad būtų iš tikrųjų naudinga tokias rekomendacijas labai specifinės pateikti. Man susidaro įspūdis, kad efektyvumas dar nėra užtikrintas vidaus rinkoje. Valstybės narės mes laikome atskiromis valstybėse ir labai paviršutiniškai analizuojame tai, kas juose vyksta. Na, o tikslas yra pasiekti ES 2020 darbo tarkės tikslus. Ir taip pat kurti darbo vietas, o tam mums reikia naujų priemonių ir naujų rodiklių. Na, o tie rodikliai, kuriuos e, mačiau lentelėje, man nedaug ką sako. Negaliu jais pasiremti. Būtent dėl to, ko gero, būtų e, teisinga parengti tas specifines rekomendacijas atskiroms šalims. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus žingsnis. Kol nebus parengtos rekomendacijos kiekvienai valstybei atskirai, tol taip ir plaukiosim paviršių nepasiektami esmės. Turime išeiti iš tos aklavietės. Turime išdrysti, žengti pirmin, mūsų bendri rodikliai dėje netenkina. Na štai, kolegos, kalbės trys išėlės. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbėtojas kalbėjo apie darbo vietų kūrimą, apie vidaus rinkos sankcioną, viskas labai svarbu. Norėčiau grįžti prie jūsų komentarų dėl transporto priemonių registravimų. Apie tai buvo diskutuota komitete, aš buvau šešėlinė pranešėja savo frakcijos vardu. Uh, Ir be abejo, kai prasidėjo krizė, visi pastebėjo, kokį poveikį jinai turėjo sektoriui. Ir prie to klausimo buvo daug dirbta. Ir dabar matome, kad procesas pradeda vėluoti, kai kas laukia rinkimų savo šalyje. Ir kaip dabar e, reaguoti į tą situaciją. Vieningai e, rinkai, ko gero, būtų naudinga ta automobilių registracija. Ir būtų aiškesni dalykai su, susiję su pajamomis, mokesčiais, su automobilių pardavimais. Ir kokius argumentus galėtume pateikti? Toks būtų mano klausimas, kad e, būtent šis klausimas vėl sugrįžtų tinkamą į darbo atvarkę. Ir dabar mums kyla klausimas, kaip galėtume kalbėti piliečiams, kad jiems išaiškintume šio teisės akto svarbą, ar tai būtų didesnis užimtumas, ką, ką reikėtų jiems sakyti, mums reikia įsitikinti, kad mes kalbėsime taip, kad me, mūsų piliečiai supras. Turbūt pirmiausia reikėtų kalbėti apie užimtumą, apie darbo vietų naujų kūrimą ir panašiai. Ir ačiū už jūsų pranešimus, už jūsų komentarus, mes jų klausim vakar, klausim šiandien, visą tai labai įdomu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pranešimą, sako ponas Rošva. Norėčiau pasakyti, kad tema yra iš tikrųjų labai svarbi. IMKO komitetas, kaip ir EKON komitetas, visiškai lygiavertiškai atsako už ekonomikos reikalus Europoje. Tad jeigu ES semestro tikslas yra sekti, ar teisingai veikia ES ekonomika remiantis tomis priemonėmis, kurias ES suteikia, e, mums būtina turėti galimybę rinktis ir kalbėti apie rodiklius. Ir dabar norėčiau šiek tiek paprieštarauti tam, ką sakė kolegė. Aš nemanau, kad reikia iš karto sakyti, kad reikalingos rekomendacijos atskiroms šalims. Nebūtina skubėti dėl šito dalyko, tiksliau nereikia skubėti dėl to dalyko. Reikia rasti reikiamas priemonės, o paskui galbūt galima pasiūlyti sprendimus atskiroms šalims. Jeigu iš karto bus paskelbti rodikliai, kurie bus e, suvestiniai rodikliai ir paskui bus lieptos taikyti atskiroms šalims, aš manau, kad gali atsitikti taip, kad šis reikalas gali žlugti prieš e, pamatant jo svarbą prieš pradedant jam veikti. Galbūt rodikliai atskiriams sektoriams būtų geresnis sprendimas. Apie tai minėjo kolegė Ketrin. Nes tų sektorių iš tikrųjų labai daug. Ir pavyzdžiui, gali būti imta sakyti, kodėl rodikliai parengti tam sektoriu, o kitam ne. Tad žengti pirmin šioje srityje reikėtų nebūtinai lietai, bet reikėtų neperšokti atskirų etapų, reikėtų žengti pirmin žingsnis po žingsnio. Kai dėl įmonių kūrimo, įmonės kurti neturėtų būti jokių um, kliūčių, reikėtų jas panaikinti. Jeigu įmonė nori kurtis kitoje ES valstybėje, um, įmonė turi turėti galimybę tą daryti. Būtų teisinga pasiūlyti rodiklius būtent šiam reiškiniui apibūdinti. Tokių rodiklių buvo pasiūlyta vieningos rinkos mechanizmo gyventinimo priemonėse. Be kita ko, dar vienas labai sunkus klausimas yra direktyvų, e, kurias tvirtina ir IMKO komitetas, įgyvendinimas. Man atrodo, tai yra labai svarbu. Kitas vertus, ne nepulkime iš karto teikti rekomendacijas skiroms šalims, trečia, bandykime išvelgti bendras tendencijas ir, iš, ir prieš pasiūlydami atsirodikius skiriams sektoriams pavadykime turėti globalius rodiklius jiems visiems. Dėkui. Dėkoju. Andrės, Andrės prašau. E, e, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Žakui Pelkmans, kuris jau vakar uh, mums pateikė labai įdomų pranešimą dėl vidaus rinkos privalumų. Tame pranešime buvo atsižvelgta pasaulio banko ar tarptautinių valiutos fondo e, rodiklius ir rekomendacijas. Ir tai yra puikus dalykas, nes Europoje mes ne visada sugebame nurodyti, kokie yra svarbiausi sunkumai, kur yra ta silpniausia e, grandinės dalis. Mes e, dažnai nutinka taip, kad e, perkeliame vienoje ar kitoje valstybėje patiriamus sunkumus ant, į, kit, į kitų valstybių veiklos rytį taip pat. Ir aš manyčiau, kad geriausia yra pasižiūrėti, ką gero buvo galima pasiekti vidaus rinkos būdu ir ką dar galima joje pagerinti. Noriu grįžti prie to, ko sakė Katrina Stailer. Katrina Stailer be kita ko sakė, kad svarbiausia yra darbo vietų kūrimas. Na taip, taip, tai yra labai svarbu. Tačiau reikia kalbėti atvirai. Tie, kas prisitaiko prie vidaus rinkos, pasinaudoja jomis gali, jos galimybėmis, nepasieks jau pačioje veiklos pradžioje papildomų darbo vietų visuose sektoriuose. Kai kuriuose sektoriuose taip iš pradžių tenka mažinti darbo vietas, tačiau ateityje tos darbo vietos gali būti sukurtos. Bet pradžioje dėja taip darbo vietų mažėja. Būtent dėl to ta požiūrė, ta, tas požiūris, kurį išdėstė kolega Rošfor, kad žengti pirmin reikia etapais, neperšoktas, ne neperšoktant atskirų etapų, man pasirodė teisingas požiūris. Man atrodo, kad nereikia lysti į pavojų ar griebtis rizikos, panaudoti visas įmonės visose valstybėse narėse, kaip priemonė įrodyti, kad vidaus rinka neveikia. Pasaulis juk netobulas, problemų bus visada bus vyriausybių pasikeitimų, bus priimtų sprendimų, kurie galbūt nebus patys tobuliausi, galbūt ekonominių požiūrių jie nepasiteisins. Ir manyčiau, reikėtų susitelkti prie ilgalaikių tikslų ir susitelkti prie svarbiausių dalykų. Ir dėkoju ponui Pelkmans ir jo komandai. Man susidaro toks įspūdis, kad mums trūksta ekspertų, kad mes galėtume matyti bendrą E, vaizdą. Buvo kalbama apie Europos semestrą. Egzistuoja pranešimas dėl padėties atskirose valstybėse narėse, tačiau analizuojant detaliau, ir aš tą dariau ankstesniais metais, analizuojant detaliau pastebima, kad tos rekomendacijos yra labai paviršutiniškos. Pavyzdžiui, Vokietijoje sakoma, kad paslaugų rinka galėtų plėstis ir būti atviresnė. Puiku. Tačiau ką aš turiu daryti su išgirdęs tokią rekomendaciją? Bet jeigu problemų yra, tai problemą reikia išnagrinėti detaliai. Reikėtų pasakyti, štai šiame paslaugų sektoriu yra problema, reikėtų daryti taip, taip ir kitaip. Ir tuomet mes pamatytume, kad tos kliūtis gal nėra tokios didelės, e, kaip apie jas kalba. Džiaugiuosi, kad e, įvyko tas pirmas žingsnis, tas pirmas bandymas nustatyti geresnius rodiklius. Pone Grapiniai. Aš taip pat vakar atidžiai klausiausi, klausiausi pateiktų pranešimų. Šio ryto pranešimas irgi buvo labai įdomus. Norėčiau pirmiausia pasakyti štai ką. Vakar jūs labai optimistiškai ir labai įtikinamai žvelgėt į ateitį. Šiandien man susidarė toks įspūdis, kad jūs netikit pats tuo, ką jūs sakote, jūs netikite tais rodikliais, apie kuriuos kalbėjote. Gal aš pernelyg stačiokiškai čia pasakiau savo nuomonę, bet man sudaro toks įspūdis. Bet man atrodo, kad labai svarbu, kad e, autorius pristatys pranešimą tikėtų tuo, ką sako. Ir tai ir būtų svarbu, jeigu aš noriu paskui savo kelti klausimą, kaip aš savo darbę tais rodikliais pasinaudosiu. Ir tie dalykai, tie pranešimai, studijos, kurios parengė specialistai, turi būti naudojami ateityje, o ne palikti dulėti stalčiuose. Turiu klausimą. Jūs kalbėjote apie pavyzdžius, minėjote juos, sakėte, kad valstybių narių rinkos yra išsivyščiusios nevienodai. Na taip, mes kalbam apie vieningą rinką, yra rodikliai, kurie padeda pamatuoti, kokia yra Vokietijos e, vidaus rinkos padėtis. E, aišku, Rumunijos vidaus rinkoje rezultatai bus skirtingi. Dabar, ką aš bandau suprasti iš viso to? bandau suprasti, kokie yra rodikliai, kuriuos galėtume panaudoti, pamatuojant E, Europos vidaus rinkos, vieningos rinkos padėtį apskritai. Tad kokie galėtų būti tie rodikliai, kad galėtume sudaryti tam tikrą hierarchiją, kokie yra Europos vidaus rinkos stipriausi e, taškai ir kokie yra silpniausi, ką galima ką galime, pavyzdžiui, gaminti Europoje ir kad tai būtų geras vartus, kuris veiktų. Mes norėtume išsiaiškinti, kur mes esame konkurencingiausi, kur savikaina mažiausia ir kur mes esame mažiausiai konkurencingi, kur savikaina didžiausia. Nes tai mums turėtų padėti suprasti, ką e, turime vystyti. Mes juk ne vieni esame pasaulyje, yra Jungtinės valstijos, yra Azijos šalis. Ir dar, tarptų visų rodiklių, kurie skirti įvertinti E, vidaus rinkos veiklai, jūs turėjote savo pranešimo pabaigoje pasakyti, štai štai, šie rodikliai yra tinkami, geriausiai jais turėtumėt remtis. Ir kiekvienų šalių studija, kaip sakė kolega, turėtų padėti e, nustatyti tuos bendrus rodiklius, nes bendra frazė, aptaki frazė, nelabai kuo mums galės pagelbėti ir tikiuosi, kad jūs galėsite man pateikti daugiau optimizmo, nes norėčiau pasižiūrėti, kaip galėčiau panaudoti tai, ką iš jūsų šiandien išgirdau ir vakar taip pat. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V náväznosti na včerajšie diskusie. Dėkoju, pane pirmininkė. Vakar vyko diskusija, vakar vakare, e, nagrinėti klausimai buvo labai įdomus ir naudingi. kolegos pasisakė šią temą ir svarbiausia, man atrodo, yra panaikinti nereikalingas kliūtis vidaus rinkoje, kurių dar yra atskiruose valstybėse narėse. Norėčiau paklausti pranešimo autoriaus, kokią metodologiją siūlote valstybėms narėms, kad jos galėtų įveikti tas kliūtis. Mes girdėjome, kad kliūčių tebelieka daug, bet mes apie tai dažnai nieko nežinom. Tada aš manau, kad informaciją reikėtų pasinaudoti tinkamai, kad galėtume padaryti geriausius sprendimus. Ir galiausiai galėsime atlikti analizę tų rodiklių ir geriausiai ties pasinaudoti. Ačiū. Ir aš dar norėčiau už tą pridurti, sako pirmininkė. Rodikliai dėl užimtumo, pajamų, nedarbo E, yra jau egzistavę anksčiau. Tarp tų visų rodiklių jie jau buvo minimi, kalbant apie Europos semestrą. Buvo didžiulė diskusija, kai buvo susitarta dėl Europos semestro. Buvo kalbėta apie tai, kokie rodikliai turėtų būti esminiai, svarbiausia, kokius jais naudotis, ypatingai darbo e, sąnaudos e, ir panašiai buvo sudaryta 11 tų rodiklių, sudarytas sąrašas. Ir Aš matau dabar e, štai ką, komitete mes bandom suprasti, ar yra dar kažkokių dalykų, rodiklių. Mes susidarėme tų ekonominių rodiklių labai, na, salikinai, siaurą sąrašą. O dabar bandame suprasti, ką būtų galima nuveikti geriau ir daugiau. Kad, ir ypač kalbant apie prekių ir paslaugų sektorių. Komitetas nėra kompetentingas nagrinėti laisvo judėjimo reikalus. Ir mūsų kompetencija yra susijusi su paslaugomis ir prekėmis bei vartotojų apsauga ir jų pasitikėjimu. Ir manyčiau, kad gera mintis būtų nagrinėti atskirus sektorius ir ten ieškoti, kas būtų, kokius rodiklius jiems būtų galima pasiūlyti. Ir ką daryti, kad atskiras sektorius, vienas ar kitas galėtų vystytis e, ir kurti darbo vietas bei plėtotis, kaip sakė Ketrin. Turime tokių e, sektorių. Ir kartais matome, kad vienas sektorius jau glaudžiai susijęs su kitu Todėl tos rodiklius taikyti gal yra šiek tiek sunkiau. E, buvo kalbama, kolegė štai paminėjo apie automobilių registraciją susijusi klausimą. Ir aišku, manyčiau, kad atskirus sektorius reikėtų aptarti. Ir aišku, stebuklingų sprendimų čia būti negali. Kartais, aišku, matome, kad vieni sektoriai veikia gerai ir reikėtų pasiekti valstybių narių sutarimą dėl atskirų dalykų. Ir kai susidurėma su problemomis, svarbiausia yra žinoti, kokios buvo padarytos klaidos, nes tai padeda problemą išspręsti, ištaisyti. Ir be abejo, individualios rekomendacijos irgi būtų sveikintinas dalykas, tačiau turime pateikti specifines rekomendacijas ne tik šalims, bet ir atskirims sektoriams. Tai turėtų būti naudinga. Ar jūs taip pat manote, ar galėtumėt pakomentuoti šiek tiek plačiau šį aspektą? Dėkoju. Pristatysiu dr. Giacomo Loketo, kuris sėdi šalia manęs. Iš esmės mes esame m, mm, iš penkių autorių du pagrindiniai. Ir daktaras Luketo taip pat dar pridurs kai kurios dalykus dėl iš, jūsų iškeltų klausimų, bet visų pirma noriu labai aiškiai pasakyti, noriu pakartoti tai, ką aš sakiau iš pradžių. Mūsų nebuvo prašoma pateikti jums visą išsamų sąrašą, atlikti visą išsamų darbą dėl visų rodiklių, kuriuos jau rytoj šitą galėtumėt naudoti. Mūsų buvo paprašyta patikrinti, ar galima būtų tai parengti. Jei negalima, kodėl? Todėl aš ir noriu pasakyti, galbūt tai nėra šiandienos tas mano pasakojimas nėra toks patrauklus kaip vakarykštis. Tiesiog mūsų buvo paprašyta pasiaiškinti, ar įmanoma būtų parengti tokius rodiklius. Tai mes darėme ir mes tikrai nenorėjome uh, užbėgti už akių bet kokiam išvadom. Iš tikrųjų, galima vadinti tai, ka, kaip nori, bet iš esmės mes uh, pažiūrėjome į bendros rinkos spragas, tai yra trūkumus e, bendroje rinkoje, pažiūrėjau, ar tai tinklų sektorių, ar tai kažkur kitur. Mm, ir mūsų lentelės, kurią pateikiama aštuntoje skaidrėje su tais visais pavyzdžiais dėl e, labai tikslių skirtumų. Mm, tikslas yra parodyti, kaip kiekvienam piliečiui ar kažkokia įmonė ir verslo grupiai kažkokiai tai, kaip tos kaip ką tai duoda. Tai yra reglamentavimo e, rezultatų rodiklis. Mes pažiūrėjome, iš tikrųjų, tai galima naudoti. Tai galima naudoti visoms 28 valstybėm narėm ir tada iš karto galima paremti parengti išvadas. Taip, tai manoma. Tai nereikėtų nuvertinti mm, viso mechanizmo nesulaukus rezultatų. Tai tik tai noriu pasakyti, kad jeigu kaž, kas yra kaltinamas, e, kad kažką netinkamai darai, jeigu valstybė narė kokią apkaltinį, kad jie gal kažko nepadarė, tai aišku, iš karto jie pradės šaukti, kad šita studija neteisinga. Tiesiog reikia suprasti, kad viskas kainuoja labai brangu, bet e, galim ga, jeigu darai, reikia daryti viską 28 valstybėm narėm, ne 25, pažiūrėjau, bet 28 valstybėm narėm taip, bet e, ar verta tai daryti, visą paskaičiuoti kainą ir naudą, nes daug kas yra padaryta kiekvieniam atskiriam individualiam atvejam. Bet tai galbūt, e, jeigu jungtinis mokslininių tyrimų centras, Eurostat ar kiti padėtų komisija ir komisija galėtų parinkti 10 ar 15, pavyzdžiui, konkrečių klausimų iš viso to sąrašo, tai galima būtų padaryti tada e, bendrą rezultatų suvestinę. Uh, tai būtų labai naudinga ir piliečiams, ir verslui, jie labai aiškius konkrečius dalykus pamatytų, kaip Inko ir vakar sakė. Uh, Bendri vertimai yra gerai, tačiau reikia ir labai konkrečių pavyzdžių, kad būtų galima tas rekomendacijas parengti. Kaip ponas e, Švab sakė, kad e, paslaugų sektorius turi būti atvertas kažkoje X šalyje, tai skamba e, kaip juokas, tačiau tai nenaudinga, nes yra iš tikrųjų kai kurių dalių Vokietijoje, kur mes atidžiau pažiūrėjome, pažiūrėjau, yra tam tikrų paslaugų sektorių, kurie atviresni, kai kurie yra labiau uždari Vokietija. Na, aišku, tas, um, tas žymus pavyzdys, garsus pavyzdys dėl uh, kaminkrečių, tarkim, Austrijos ir Vokietijos taisyklių palyginimas. Bet jeigu paimtumėm, pavyzdžiui, 10, 15 ar 20 konkrečių sričių iš tų visų, iš viso, viso sąrašo, galima padaryti, taip, iš tikrųjų, bet jeigu jūs norite visko, galima tos išteklius visus panaudoti ir atlikti bendrą įvertimą, taip, bet tik tai reikia nuspręsti, ar verta tikrai tiek daug mokėti už tokią, už tokią didelį, didelį tyrimą. Galima, aišku, galvoti apie augimą ir darbo vietas ir labiau pasiremti tuo, ką mes vakar kalbėjome, ką jūsų kolegai kolegos kalbėjo. Taip, yra bendroje rinkoje tam tikrų trūkumų, tam tikrų uh, Mm, spragų, tai jeigu, ir, ir, ir tai labai brangiai kainuoja, ir jeigu tai įveiktum, tai ilgalaikiu laikotarpiu nauda būtų daug didesnė augimui. Taip, augimas ir darbo vietos ne, ne, ne visuomet yra lygiai vertus dalykai. Um, taip, vienais atvejais augimui, kitais atvejais darbo vietom, tai turėtų labai didelės naudos. Mes šiandien to neakcentuojame, nes mes sakėme, pavyzdžiui, dešimtoje skaidrėje, kur yra rodikliai, uh, Mm, pavyzdžiui, ties, užsienio, tiesi, užsienio tiesioginės investicijos, užsienio darbuotojų dalis, kainų skirtumai ir taip toliau. Čia pamatuoti neįmanoma, pamatuoti įmanoma, pavyzdžiui, reguliavimo dalį. Dėl darbo vietų kūrimo Taip, aišku, augimas ir darbo vietos, tai yra tie du dalykai, dėl ko mes ir norime bendros rinkos. Ir aišku, ilgalaikis konkurencingumas, dinaminis poveikis tas ilgalaikių laikotarpių ir yra būtent tai svarbiausia. Tai būtina paminėti. Tačiau ne šituose rodikliuose, nebent norėtumėm parengti visiškai kitą e, rodiklių paketą visai kitam pranešimui. Pavyzdžiui, galim pasakyti, kas penkerius metus, tarkim, jūsų kadencijos gal paskutiniais metais, norime pranešimą apie vidaus rinką ir ilgalaiko laikotarpio poveikį. Taip, tada čia galima tą panaudoti. Aišku, su tam tikrom išlygom dėl to, kaip būtų atliekamas tyrimas. Tačiau jeigu imame mm, kiekvienos šalies e, atvejį atskirai ir visą štai padaryti kasmet, ne, mes tikrai nerekomenduojame to daryti. Teko pakalbės apie mm, automobilio registraciją. Jis tikrai yra tos įsies specialistas. E, nustebinsiu tai, ką jis papasakos, bet noriu priminti 91 metais. Taip atsiprašau, senstu. 81 metais ekonomistai sukėlė samišę Europoje, parengė 8 ar 10 puslapių straipsnį. Taip, ekonomistė tai yra didelis straipsnis. Kaip automobilį parsivežti iš uh, Flandrijos į Didžiąją Britaniją. Tuomet uh, kainos skirtumas buvo milžiniškas, taip, didesnis negu dabar reikėjo pereiti 13 etapų. Čia ten tome straipsnėje buvo surašytos visas detalės, kiekvienas etapas iš ko susideda, kiek kainuoja ir taip toliau. Taigi, turėtum, tuomet būtum turėjęs nu, vykti laivu į Flandriją, tuomet nebuvo dar tunelio, į Briugę ar Ostendę ar kažkur tai, kažkur į kitą miestą nuvažiuoji Flandrijoje, turi nusipirkti automobilį su vairu dešinėje pusėje, taip, jie par, būtų pardavę tokį automobilį, Ir ekonomistas parodė labai taip grubių būdų, praktiškai kaip ir šitos rodiklius, kiek reikia tų 13 etapų netgi pagerinti vidaus rinkos veikime, kad viską būtų galima teisingai sutvarkyti. Iš esmės, automobilių registracijos prasme, tai būtų tarsi kelionė į mėnulį. Tikrai labai ilgas procesas. Aš taip nieko gero pirmininkė atrodytų, bet šioje srityje yra didžiulės pažangos pasiekta. Yra daug klausimų užduota, kaip aš jau sakiau, mes rekomenduojame pasistengti parengti reguliavimo rodiklius dėl konkrečių punktų ir aš čia gal vieną tokį pavyzdį pateikčiau, nebūtinai detaliai kiekvienai valstybė narė, bet buvo um, komisijos piliečio ataskaita parengta prieš kelius metus būtent dėl tokių dalykų. Uh, buvo nurodyta, Ko, dėl ko piliečiai kenčia, ne išskirstant to atskiromis vals, pagal atskiras valstybės narės, bendrai buvo versinimas, nes per lik sudėtinga išskirsyti. Toliau kiti klausimai. Jeigu norite įsigilinti į sektorinius klausimus, mes galvojame, kad vienintelis rimtas požiūris būtų um, di, di, ECFIN um, generalinio direktorato uh, požiūris uh, grindžiamas rinka. Bet aišku, viskas labai kinta bet aišku, niekai jeigu yra kažkokių tai sektorių, kur vidaus rinka labai labai kenčia, aišku, reikia galvoti dėl jų kaž, kažką, tai kaip, kaip to atsikratyti. Dabar kolega pristatys kitus klausimus, kitus atsakymus. Ačiū Imko komitetui už galimybę pristatyti mūsų studiją. Aš noriu pridurti keletą dalykų. Labai įdomus buvo komentaras iš Rumunijos kad atrodo, iš kolegės iš Rumunijos, kad atrodo, tarsi mes nesam įsitikinę dėl mūsų studijos kokybės. E, Dėkuoju poniai Pegė už tai, kad mums buvo palista daug laisvės, nebuvo mums daromas spaudimas parengti kažką, tai vien dėl to, kad kažkas būtų parengta. Taigi, jeigu pažiūrėtumėm į išvadas į ekonomikos rodiklius, iš tikrųjų mes tengiamės parengti, jeigu, jeigu, jeigu jūs norėtumėt, kad kažką būtumėm parengę, kas būtų dabar naudinga tiesiogiai jūsų darbė, tai atsiprašau, tai buvo neįmanoma, ne visuomet gali tikrai pasidžiaugti tokią laisvę ir pasakyti, kad atsiprašau, bet tai, ko jūs prašote, neįmanoma padaryti. Bet e, iš tikrųjų mokslininkams, akademikams tikrai džiugu, kai jie gali pasakyti atsiprašau, bet mes negalime šito parengti kai turite laisvę. Bet galvojant apie reguliavimo e, rodiklius, iš tikrųjų, ką mes siūlėme, tai yra tai, ką politikos e, kuriai gali panaudoti kaip pagrindą politikai formuoti, nes iš tikrųjų taip yra paremta verslo e, metodika. Aišku, kad e, užsimti verslu, užsimant verslu metodika yra gana kontroversiška, nes gali, mm, gali įvairia ideologija būti apkaltinas, kad bandai užkariauti, gal besivystančią pasaulį ir taip toliau, bet e, daugiau kaip 200, taip mūsų vadinamų struktūrinio formų buvo įgyveninta pastarojo laikotarpiu verslo kontekste. Mes tengiamės kažką panašaus paruošti, panašią metodiką, kaip e, būtent e, tai nebus tobulas analitinis įrankis bendrai rinkai apžvelgti, bet noriu pasakyti, darbo vietų kūrimas, augimas, įmonių skaičius, pajamos, tokie dalykai neįtraukti į studiją ir rodiklius. Taip, tas tiesa. Todėl, kad tai turi būti palikta tolesnėms studijoms, kurias komisija užsakė. E, Čia tai, kas yra paruošta, neturėtų būti paremta, e, panaudota kaip pagrindas politikos kūrimui ar atskirom valstybėm narėm vertinti, nes tai tikrai nėra tam skirta. Dabar dėl pavyzdžiui, tokių dalykų kaip pasirinkto kriterijai galime tai kažko tai panašaus turėti bendrai rinkai, mūsų atsakymas yra ne, nes neįmanoma susijęti politikos Um, priemonių ir rodiklių. Jeigu manęs būtų paklausta pasakyti, kokį poveikį darbo vietų um, kūrimui padarė ES politikos formavimas, uh, tai aš pas siūlyčiau tikrai labai sudėtingą atsakymą, realiai iš ko kažkas gal, galėtų pabandyti kažką ištraukti, ko ten nėra galiu kažką tai tokio sugalvoti, bet realiai aš galiu pasakyti, kad iš tikras atsakymas yra e, toks, kad yra labai daug elementų, ne vien tik tai jūsų darbas, kuris beje irgi yra labai vertingas. Mes galvojame, kad iš tikrųjų Matome pavyzdį to, kuomet, kai teisės aktai yra geri, gerai perkeliami, valstybės narės gerai viską daro, tačiau vis tiek kažkas neveikia. Taigi mes pasiūlėme tokius rodiklius, kurie leistų būtent ir išspręsti tokią situaciją. O mūsų nedomina valstybių narių atsakymas, kad visi įstatymai yra priimti įgyvendinami. Ne, mes žiūrime e, piliečių situaciją, kiek jam kainuoja, e, kiek dokumentų reikia paruošti, kokius etapus reikia praeiti, ar viskas gerai veikia. Iš to požiūrė taško mes žiūrime. Ir uh, nereikia mums tada sakyti valstybėms narėms, kad atsiprašau, bet jūs blogai perkelėte įstatymus. Ne, mes žiūrime e, tiesiai vietoje. Mes nesakome, kad valstybė narė kažką blogai padarė, nes jie turi teisę pagal subsidiarumo principą e, nuspręsti, kuriem, kuriem kištis, kur ne. Mes tiesiog norime, kad visi piliečiai būtų traktuojami sąžiningai, teisingai. Ir iš to požio taško mes žiūrime. Likiu jums sėkmės toliau tobuliant automo, automobilių registracijos sistemą, diskutuojant tos klausimus. Tiesiog, ką mes išvelgėme, ko trūksta, tai yra detalės. Uh, Turime puikų komisijos komunikatą dėl procedūros automobilio registracijai, tačiau e, tai neprivalomas dokumentas. Valstybės narės naudojasi tuo, kad tas dokumentas neprivalomas ir tada primeta papildomų reikalavimų, reikalauja papildomų dokumentų, reikalauja išversti dokumentus, kurie šiaip jau turi galioti visoje Europos Sąjungoje, kaip, kad, pavyzdžiui, registravimo liūdimai e, reikėtų detaliau reglamentuoti administracinę procedūrą, ne vien tik tai e, pačius principus, bet ir apibūtinant tai, ką um, automobilių registracijos tarnybos, ko gali reikalauti iš piliečių, kokių dokumentų, kokių uh, formų ir taip toliau. Fascinating. Transposition is perfect, but the implementation is not. Perkelimas puikus, o gyvendimas dėja ne kitas pristatymas apie vidaus rinkos indėlį ir vartotojų apsaugos indėlį siekiant augimo ir nustatant tam tikras politikos tendencijas. Dabar kiti du prelegentai pristatys šią studiją per 15 minučių ir po to išklausysime klausimų. Turėtume baigti be 15.12. Ačiū. Labai džiaugiamės galėdami pateikti informacijos apie peržiūros procesą, kalbant apie strategiją Europą 2020. Ir vidutinę strategijos trukmės peržiūrą. Aš matyt turėsiu per 20 minučių gal pristatyti savo tą studiją. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, kokią mes ėmėmės atlikti studiją pateiksiu kontekstą, bendras, ben, bendras savokas apie bendrąją rinką ir augimo tendencijas ir septynių pagrindinių iniciatyvų peržiūra. Taip pat yra svarbi, kalbant apie bendrą rinką, vartotojų apsaugą ir jų vaidmenį bei indėlį į augimą per visas tas septynes pagrindinės iniciatyvas. Ir šiek tiek apie papildomas rytis pakalbėsiu, kurios nepatenka į tas iniciatyvas ir galiausiai pristatysiu išvadas bei rekomendacijas. Ir prašau suprasti, bet mūsų perspektyva buvo kur kas platesnė nei paprastai būna IMKO komitete, nes mums, mūsų buvo papraš, paprašyta pažiūrėti, į, įvertinti visas tas septynes iniciatyvas, kurios e, yra įvairiose srityse. Kalbant apie tas priemonės, kuriomis mes naudojamės, labai daug literatūros, dokumentų, poveikio vertinimų studijų, kurios mums buvo aktualios. Taip pat maždaug 30 ekspertų komisijoje, taip pat už jos ribų, vartotojų tyrimo institutų ekspertų, e, kur, kurie dirba augimo srityje ir taip pat įvertinant visas vidaus rinkos e, priemonės ir kurios yra naudojamos tose pagrindinėse iniciatyvose. Taigi, bandant e, kalbėti apie pačią peržiūrą, reikia pasakyti, kad turime kalbėti ir apie bendrosios rinkos e, rodiklius. Ir kaip išgirdome, tų idealių rodiklių nėra, tačiau skaičiai visuomet padeda suprasti, kokia yra situacija. Taigi pradėsime nuo prekybos ES viduje. Čia pažangos yra daug. BVP dalis, kalbant apie priekybą ES, išaugo nuo 12 iki 22 procentų. Nuo 92 iki 12 metų. Tačiau pažvelgus į priekybos mastus ES, čia mes bandėme įvertinti, kiek valstybės narės E, prekiauja viduje ir tarpusavyje. Ir čia išaugo 25 procentais ta prie, priekyba. O JAV ta priekyba išaugo daugiau. Taigi ES valstybės, valstybių narių priekyba yra desnė nei JAV. Čia matome ir kitus rodiklius ir čia tikrai yra mažiau skirtumų, aišku, tarp Amerikos valstijų negu ES narių, bet ten, reiškia, rinka vis tiek yra geriau integruota. Kalbant apie kapitalos rautus ES ribose, išaugo tiesioginių užsienio investicijų skaičiai ES e viduje per pastarosius dešimtmečius, tačiau matome, kad smarkiai sumažėjo finansinė integracija, integracija po finansinės krizės, kalbant apie kainų konvergenciją, Čia kainų skirtumai sumažėjo nuo 40 procentų iki 25 procentų per tą laikotarpį. Ne vien dėl konkurencijos, bet ir pajamų poveikio valstybėse narėse buvo sulygintos, iš, maždaug suvienodintos pajamos, tačiau vis tiek čia atotrukiai yra vis tiek didesni nei JAV. Darbo mobilumas kiek ES piliečių dirba kitose valstybėse narėse, išaugo dvigubai per tuos du dešimtmečius, bet vis tiek tai yra kur kas mažiau nei Amerikoje. Aštuonis kartus daugiau. Tas, didesnis tas rodiklis yra JAV. Taigi čia tokia bendra apžvalga, vertinant situaciją dabar. Kalbant apie teorinę bendros rinkos naudą. Įsivaizduoju, kad visi puikiai žinote, kokie yra, bet galima juos vėlgi, tą naudą vėlgi priminti. Uh, Čia yra ir masto ekonomija, e, didesnės rinkos ekonomika, kaip tarnaujama yra didesnė rinka. Pavyzdžiui, prekių srityje tuomet fiksuoto, fiksuoti kaštai yra didesni ir kuo daugiau gamini, tuo mažesni yra gamybiniai kaštai. Taip pat yra didesnė konkurencija ir tai turi įtakos našumui, efektyvumui, kuo mažesnės kliūtys, tuo sandorių kaštai mažesni, nes nėra sienų ir taip pat finansinių sandorių kaštai yra mažesni, nes ta pati yra, tarkim, valiuta eurozonoje. Ir galiausiai dėl to geriau paskirstomi resursai kapitalo rinkoje, nes rinkoje be sienų ištekliai gali judėti laisviau. Taip pat reikia pažymėti, kad bendroji vieninga rinka irgi yra susijusius tam tikromis sąnaudomis jeigu tampi bendrosios rinkos nariu, turi papildomų kaštų, kai kurie verslo įmonės užsidaro dėl sąnaudų, bet yra bendras susitarimas, kad kaštos, kaštų ir naudos paskirstimas turi būti kuo vienodesnis, tačiau nauda vis tiek didesnė negu kaštai. Kalbant apie mūsų studiją, dabar buvo bandoma išsiaiškinti, koks didelis tos bendrosios rinkos poveikis ir buvo daug atlikta tokių studijų ir bandant išsiaiškinti, koks yra eksante, ekspost poveikis mm, bendrosios rinkos. Ir labai dažnai, ir vėlgi vakar, čiukinį e, ataskaita buvo minima, kur kalbama apie 4, nuo 4 iki 5,6 procentų nuo BVP. Tačiau pastarosios studijos pateikė net didesnius naudos skaičius, o kitame puslapyje čia trumpa apžvalga be visų išsamių skaičių, bet pažvelgus į tai, jeigu, tarkim, visiškai būtų panaikintos kliūtys vidaus rinkoje, tuomet nauda būtų nuo 10 iki 14 procentų per ilgesnio laiko perspektyvą. Taigi tai yra didžiulė dalis. Taip pat įdomu pažymėti, kad kitoje skaidėje tai matome, kad ekspost analizėse, bandant retrospektyviai, retrospektyviai vertinti, koks poveikis buvo augimui, čia duoda šiek tiek kitokių rezultatų, nes čia reali nauda yra įvertinama ir čia ji yra mažesnė. Galiu pateikti šiek tiek skaičių. Matome, kad maždaug pradedame nuo 1 procento per penkerius metus nuo 92 iki 96 ir po to kitas įvertinimas jau beveik 2 procentai, bet jau laikotarpis yra ilgesnis, 10 metų laikotarpis. Taigi tie rodikliai yra gan nuoseklus ir jeigu pažvelgtumėme į tas studijas, kur buvo bendrai vertinamas poveikis augimui, Europos integracijos procesui, netgi per kelis dešimtmečius yra paskaičiuojama, kad tai siekia nuo 2, 3, 4, 5 procentų. Taigi skaičiai yra mažesni negu ex ante vertinimuose. Ir tam yra tam tikrų priežasčių, kurios matyt jums yra svarbios kaip politikams. Būtent reikia suprasti, kad yra esminių metodinių problemų, norint išanalizuoti poveikį, e, vidaus rinkos poveikį augimui. Nes nėra kontrolinės grupės, nėra ES be bendrosios rinkos ir negalime čia nieko lyginti. Todėl palyginimas nėra įmanomas ir reikia sukurti tokį dirbtiną variantą, reikia sukurti prielaidas, kaip būtų, jeigu ES neturėtų bendrosios rinkos. Ir tada lyginti tuos tą netikrą variantą su tikruoju. Tai nėra lengva tą padaryti, ypač esant tarptautiniai aplinkai, kai globalizacijos yra daug, globalizacijos procesas yra labai, buvo labai aktyvus pastarosius du dešimtmečius, taip pat PPO procesai, kurie irgi yra svarbus tarptautiniu mastu. Taigi, bandyti kažkaip išnarplioti europinės integracijos poveikį iš tų globalių tendencijų yra labai sunkus metodinis uždavinys. Taip pat mes matėme, kad kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, telekomo sektorija, struktūra sektorius labai smarkiai pasikeitė. Telekomų rinka, 90-ojo telekomų rinka visiškai nieko neturi bendro su dabartinė telekomų rinka. Taigi vėlgi čia sudėtinga dėl to kažką paskaičiuoti. Taip pat buvo minima ir minimi statiniai, statiški poveikiai, o dinaminiai po, poveikiai čia vėlgi juos yra sudėtinga įvertinti ir ne visuomet jie yra įtraukiami į paskaičiavimus. Taip pat svarbu paminėti, kad darant tam tikras prielaidas, nes eksantės studijose yra kalbama apie visišką kliučių panaikinimą, o to pasiekti realiai nelabai manoma. Ir tada vėlgi tie vertinimai yra pateikiami studijų kontekste, kurios susijusios su tam tikra politika, e, norint įvertinti poveikį augimui. Tačiau sudėjus visus tuos skaičius kartu, matome, kad vis tiek bendros rinkos potencialas yra didžiulis, e, prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir augimo. Dabar perinant prie konkretesnių aspektų, kuriuos bandėme panalizuoti ir kiek vartotojų apsauga prisideda prie augimo. Tam skirsiu vieną skaidrę. Čia yra aiškus teorinis ryšys tarp vartotojų apsaugos ir augimo. Vartotojų apsauga skatina vartotojų pasitikėjimą, kas yra labai svarbu, norint didinti vartojimą ir priekybą per sienas. Ir taip pat didesnės galios vartotojams, vartotojų informavimas, galimybė padėti vartotojams tinkamai pasirinkti irgi, pavyzdžiui, keisti elektros tiekėją ir panašiai, tai irgi padeda, padeda sukurti veiksmingesnę rinką, jeigu vartotojai, tarkim, pasirenka geresnį tiekėją. Ir vėlgi tai prisideda prie augimo. Ir daug literatūros E, tai patvirtina, tačiau empirinių duomenų yra tikrai nedaug šioje srityje. Pateiksiu visgi vieną skaičių. ES buvo atlikta studija 10 metais ir buvo padaryta išvada, kad ex post e, žala vartotojai buvo įvertinta remiantis finansiniais nuostoliais. Tai sudarė pusę procento nuo ES BVP. Taigi yra šiokių tokių skaičių, tačiau jie nėra labai solidūs empiriniai duomenys. Taigi čia būtų tokia bendroji dalis, o dabar pereisime prie vartotojų apsaugos ir bendrosios rinkos per tas septynias iniciatyvas, kas yra pagrindiniai Europos 2020 strategijos elementai. Taigi mes, ką mes padarėme ši, šios analizėse? Pirmiausia, apibendrinome tas pagrindinės iniciatyvas, ir kiek, įvertinim, kiek pažangos buvo pasiekta siekiant 20 metų tikslų ir čia tik trys ar dvi tos iniciatyvos yra pristatomos, bet mes, aišku, aptarėme visas septynes, tik jų dabar čia nepristatinėsime. Ir sudėtingas buvo gan tas procesas, bandant įvertinti pagrindinius pasiekimus, kurie svarbus bendrai rinkai ir vartotojų apsaugai. Uh, tam tikrose ūkio sektoriuose, kurie patenka į pagrindinės iniciatyvas. Tas procesas buvo sudėtingas, nes daug kas yra padaryta per politikos veiksmus ir tai buvo labai svarbus mūsų darbo baras, bandant išsiaiškinti, kokie yra tie pagrindiniai pasiekimai. Ir galiausiai mes peržiūrėjome įrodymus dėl to, kokį poveikį jos padarė augimui. Dabar e, tos konkrečios studijos skaitmeninė Europos darbo tvarkė. Čia daug pasiekimų, kurie yra išvardinti lentelėje, su jais matyti jūs esate puikiai susipažinę, tačiau peržiūrint juos visus, matome, kad šioje srityje tikrai yra įspūdingi. Kalba eina apie telekomo paketą, SEPA reglamentas, toliau pastarasis pasiūlymas, mokėjimo paslaugų direktyva ir kiti dalykai. Taigi, Tai yra klausimai, kurie labai aktualūs vidaus rinkai, dideli vidaus rinkos pasiekimai, kurie yra susiję su pirmąja iniciatyva. Ir dabar pažvelgus į vartotojų apsaugą, čia vėlgi matome, kad daug kas buvo pasiekta. Ir tai net yra aktualiau, kalbant apie kelis ūkio sektorius. Tai net viršyje skaitmeninės e, ekonomikos ribas. Ir tai yra didžiulis pasiekimas ir vartotojų apsaugos direktyva, ADR direktyva, kiti reglamentai ir kiti čia išvardinti teisės aktai. Kaip matys, matote mūsų ataskaitoje, tas sąrašų sąrašas, e, atsiprašau, pasiekimų sąrašas yra, yra dar ilgesnis. Dabar atrinkti rodikliai, kaip skaitmeninės rinkos kūrėsi ir plėtėsi, čia matome irgi pasiekimų panašių. Telekomunikacijų sektorija bendros, bendrai kainos sumažėjo, elektroninėje priekyboje. Čia Europos, Europos gyventojų dalis, kurie, kurie perka internetu, irgi smarkiai išaugo, dvigubai išaugo per, net per penkerius metus. Taigi tie pasiekimai yra labai ženklus, tačiau vėlgi, pažiūrėjau, telekomunikacijų sektoriuje, tai yra tas sektorius, kur vis tiek problemų yra vis dar daugiausia, skundų daugiausia gaunama, taigi ir elektroninės prekybos sektorius yra tas, kur 44 procentai europiečių nedrįsta pirkti internetu, nes nelabai tiksliai žino, kokios jiems tenka teisės. Taigi situacija nėra labai aiški, bet pasiekimai didžiuliai skaitmeninėme sektoriuje. Dabar galime perėti prie to, kokia skaitminės rinkos įtaka augimui. Čia yra keli elementai, kuriuos panalizavome. Tai yra tas rytis, kuri yra įvardyjama kaip viena reikšmingiausių sričių, kalbant apie augimą. Studijas rodo, kad nuo 2 iki 4 procentų papildomai sukuria BVP 27 valstybės narėse, ir čia konkrečiai turimas laikotarpis nuo 10 iki 20 metų. Jeigu bendroji rinka bus užbaigta, tuomet tiek ketina tiek tik, tikėtina išauks BVP, o nauda eurais būtų nuo 27 iki 55 milijardų eurų per metus. Dabar Nikolas perims. To... Ačiū, Franka, dėl to, kad laikas spaudžia, gal reikės tik tai vieną pagrindinę iniciatyvą pristatyti, mm, nes neliks daugiau laiko, taigi tai būtų e, išteklius e, efektyviai naudojanti Europą. Tokia iniciatyva čia yra daug pasiekimų, galvojant apie bendros rinkos gilinimą ir vartotojų apsaugą. Energetika, aišku, su trečios energijos paketo prieimimu energijos vartojimo efektyvumo direktyva, transporto sektorių pakeitimais tikrai daug ko pasiekė. Uh, Mm, ypač kalbėčiau apie pasiūlymus dėl ketvirto geležinkelių paketo, geležinkelių srityje, um, Europos erdvės atnaunimo paketu, um, taip pat dėl um, jūrų paketo, oro transporto sektoriaus naujų pasiūlymų, visą tai esminiai pasikeitimai. Um, Čia tokie pagrindiniai parengti rodikliai buvo žiūrinti tas rinkas, buvo įvertinta, kokios pažangos pasiekta. Pavyzdžiui, um, elektros didmeninė rinka čia. Mm, pagrindiniai tie rodikliai Europos pagrindiniai didmeninės e, elektros rinkos rytyje sumažėjo 35-45 procentais oro transportas. Mes žinome, kad čia oro um, kelionių tarifai smarkiai nukrito, um, kai rinka buvo liberalizuota šimtmet, praeito šimtmečio paskutinio dešimtmečio, bet vis tik tai mažmeinė elektros rinka. Išsaug, matome čia, kad mažmeinės kainos išaugo daugiau kaip 4 procentais iš tiek, e, o geležinkelio transportė 16-25 valstybių narių išlieka kliūčių ir pagrindiniai keležinkio operatoriai išlaiko dar 90 procentų rinkos. Dabar galima, galimas uh, indėlis į augimą energetikos rinkose. Aš galėčiau daug maž apibūdinti, ką reiškia tie veiksmai, kai galvojama apie rinkos gilinimą. Elektros ir dujų rinkos buvo visiškai liberalizuota ir tai, jeigu jos būtų visiškai liberalizuotos, tai galėtų padidinti SBVP 0,6-0,8 procentų nuo 11-20 metų per tą laikotarpį. Taip pat, jeigu būtų visiškai integruotos dujų ir elektros rinkos, tai atitinkamai būtų galima sutaupyti po 30 mm, 20 milijardų ar nuo 12 iki 40 milijardų per metus kiekviena iš tų sričių. Jeigu bet tikrai bendra rinka atsinaujančio energijos šaltinių srityje būtų sukurta, tai būtų galima stopyti nuo 16 iki 30 milijardų, jeigu reguliuojamų rink, kainų būtų atsisakyta mažmeninėje rinkoje, būtų galima stopyti apie 9,5 milijardo per metus. Toliau, galvojant apie um, transporto rinkas, čia matome irgi didžiulį augimo potencialą, jeigu rinka būtų toliau gilinama bendra rinka būtų toliau gilinama, galvojant apie oro transporto tolesnį liberalizavimą, tai būtų galima 25 um, valstybių narių BVP padidinti nuo 1,8 iki 1,3 procentų per 5-25 metų laikotarpį, aišku, reikia galvoti apie paklausos pasiūlos poveikį. E, da, toliau, jeigu būtų taisyklės bendros Europos erdvės rytyje page, patobulintos, tai galėtų duoti didesnį BVP bent 750 milijonų per metus nuo 20 metų ir 900 būtų milijonų um, per metus nuo 30 metų geležinkelių srities nuo 1 iki 2 milijardų per metus būtų galima gauti papildomai per liberalizavimą tolesnį iki 34 metų. Tai manau, kad tikrai tie sektoriai rodo didžiulį augimo potencialą. Aš kitų pagrindinių iniciatyvų neaptarinėsiu, kadangi laikas spaudžia. Aišku, ataskaitoje jūs rasite visą detalę informaciją. Iš karto perėsiu prie išvadų. Tiesa, dar viena skaidrė prieš išvadas. Um, pažvelgus plačiau, aišku, jūs žino, žinote, aišku, kad visos tos kitos iniciatyvos dėl vartotojų, dėl e, kitų pakeitimų, kurie paliečia visas rytis, yra taip pat labai svarbus ir iš tikrųjų to, to, tie visi veiksmai, kurie siūlomi per e, šias pagrindinės iniciatyvas irgi duotų poveikio plačiau. Yra kitų svarbių m, mm, sektorių, kurie yra svarbus, e, susiję su bendra rinka ir vartotojų apsauga, bet nėra tiesiogiai tose pagrindinėse iniciatyvose m, e, pa, paliesti. Tai aišku, apie tai irgi galima plačiau kalbėti, tai yra tolesnėse skaidrėse viskas sudėta. Taigi, Dabar išvados ir rekomendacijos. Jei pažiūrėtumėm į išvadas dėl pasiekimų, e, kaip rodo įrodymai, yra esminių pasiekimų, galvojant apie bendros rinkos kūrimą ir vartotojų apsaugos stiprinimą per tas pagrindinės iniciatyvas kurios buvo pasirinktos įvertinimui, kai kuriais atvejais tai pasiekimai didesni nei kitais. Mm, aišku, reikia tuos aspektus įvertinti. Ypač dideli pasiekimai yra skaitmeninėme sektoriuje, dėl to, kad, aišku, ir iššūkiai yra labai nauji. Mm, aišku, reikia galvoti apie duomenų apsaugą, pavyzdžiui. Ir yra didžiulis potencialas pasiekti visas rytis apimančio poveikio per um, tarpusavio sujungimą tai sumažintų sandorių išlaidas, iš tikrųjų duotų bendros naudos. Aišku, kai kuriuose srityse ir jau yra visapusiška teisinė bazė, pavyzdžiui, prekių srityje jau kurį laiką egzistuoja tai, bet taip pat ir kai, kurio, kai kuriems tinklo paslaugų sektoriams jau yra tai numatyta, pavyzdžiui, trečiai, ketvirtai bangai mm, vidaus rinkos teisės aktų ir iš tikrųjų e, tai gali užtikrinti geresnį gyvendinimą, gyvenimo užtikrinimą. E, išvados dėl ekonominio poveikio, čia vėlgi galvojant apie bendrą rinką ir vartotojų apsaugą, tose srityse, kurias apima tos pagrindinės iniciatyvos, veiks, jeigu būtų imtasi veiksmų, tai galėtų e, iš esmės e, padidinti BVP ir leistų užtikrinti didesnį taupimą ir efektyvumą. Kai kuriuose srityse, kurios nebūtinai patenka į tas iniciatyvas, Mm, aš čia paminėčiau, tarkim, kur, tokias rytis, kur nebūtinai yra specifinių tokių veiksmų numatyta, kaip, kaip antrai mm, paslaugos patenkačios į paslaugų direktyvą, finansinės paslaugos, viešiai pirkimai. Ir tuose, kai kuriuose sektoriuose taip pat mūsų tyrimai rodo, kad būtų pasiekta esminės naudos, jeigu būtų gyveninti atitinkami veiksmai. Ir dabar apibendrinant, uh, tą naudą, kurią duotų tos iniciatyvos, prisidedant prie augimo užtikrinimo, kas, kas buvo įvertinta per tas pagrindinės iniciatyvas, per, žiūrinti tas rytis, mm, pavyzdžiui, prekių rinkoje nuo 2,2 iki 8,8 procentų išauktų ES BVP ilgalaikių laikotarpių, jeigu būtų visiškai integruota prekių rinka, kai skait, skaitmeninės rytyje nuo 2 iki 4 procentų BVP padidėjimas, kaip Frankas minėjo, transporto srityje nuo 1,8 iki 1,3 procentų BVP padidėjimas, tai nes reikia atsižvelgti į šalutinį poveikį energetikoje, kaip aš jau minėjau, yra potencialas nuo 0,6 iki 0,8 procentų BVP pavadė... išaugimo dėl to, kad būtų visiškai liberalizuotos dujų ir elektros rinkos ir darbo rinka, ko aš neminėjau, Čia potencialas būtų 0,6 procentų BVP padidėjimas ilgalaikų laikotarpio. Aišku, reikia turėti omenyje, kad čia yra paimti skaičiai skirtingų studijų, metodika galbūt skirtinga. Mūsų mm, mintis buvo, mes nenorėjome kažkokio tai reitingų sukurti, mes tiesiog norėjome įvertinti augimo potencialą. Ir štai pažiūrėkime kai kurias kitas rytis, kurios gal nebuvo taip visa pusiškai e, ar tiesiogiai apimtos per tas pagrindinės iniciatyvas. Vis tik tai reikėtų paminėti jas. Paslaugų srityje BVP išaugimas galimas 2,6 procentų procentų, jeigu paslaugų direktyva būtų tinkamai um, įgyvendinta jeigu būtų visiškas, e, e, e, jeigu būtų visiškai gyventas tarpusavio pripažinimo principas, išaug, BVP išaugimo potencialas yra 1,8 procento, toliau jeigu galvot, ypač jeigu galvotumėm apie reglamento 764 2009 metų tinkamą gyvenimą, finansų paslaugų srityje finansinėme sektorėje 1,1 procentų bendras išaugimas arba 0,025 procentų išaugimas per metus, e, SBVP, jeigu būtų finansinių rinkų visiškas integravimas ilgalaikio laikotarpio atitinkamai, viešųjų pirkimų srityje nuo 0,1 iki 0,5 procentų išaugimas BVP per dešimtmetį e, per direktyvų gyvenimą. Tai štai koks yra potencialas, e, kaip būtų galima užtikrinti augimą per bendros rinkos gilinimą. Taigi, kokios būtų mūsų rekomendacijos dabar? Visų pirma, pirminė tokia rekomendacija būtų visiškai aiški. Aišku, kad reikėtų stiprinti bendros rinkos gilinimą ir vartotojų apsaugą, nes tai yra pagrindinis įrankis, kaip būtų galima atgaivinti ekonomikos augimą ES. Aišku, reikia įvertinti ir kitą naudą, kad priešauks pasirinkti pasekimas vartotojams, padidės pasitikėjimas. Antra rekomendacija pasiremiant mm, tai skirtumais, kiek mm, tos iniciatyvos apėmė kurios sektorius, vis tik reikia pasakyti, kad yra, aišku, augimo potencialas, jeigu būtų pagerint tos atitinkamos vienos rinkos sritis, ypač galvojant, kad reikia ypatinką dėmesį skirti ES 2020 metų strategijai ir atitinkamoms pagrindinėms iniciatyvoms, kad būtų galima prioritetinį dėmesį skirti tiems sektoriams, kur dar yra nepanaudotas augimo potencialas, ypač kur matome, kad yra išliekančių kliūčių, kur yra dar tikrai augimo potencialas, tarkim, kiekvienais metais, ką būtų galima užsitikrinti, mes apie tai kalbėjome jau anksčiau anksčiau, tai mano ankstesnės skaidrėse, kas buvo paslaugų direktyva, energetika, transportas, kur e, veiksmai skirti mm, bendros rinkos gilinimui galbūt ne visuomet taip aiškiai tiesiog yra siejami su pagrindinėmis iniciatyvomis. Tiesa, dar ir finansinį sektorių reikia paminėti. Trečia rekomendacija, kaip aš jau minėjau, čia yra nemažai tokių sričių, kur e, jau yra suformuota visapusiška teisinė bazė. Uh, Ir jeigu dabar dėmesys būtų nukreiptas į tos e, teisinės bazės gyvenimą, mes siūlyt ir gyvenimo užtikrinimą mes kalbame, kad reikėtų pasinaudoti visiškai Europos semestro teikiamomis galimybėmis, kad tą pagreitį būtų galima suteikti um, teisės aktų gyvenimą atitink tinkamai um, vidaus rinkos ir vartoto apsaugos rytise tose valstybėse narėse, kur tai reikia padaryti ir būtų galima iš tikrųjų užtikrinti um, atsaką visoje Europos Sąjungoje, visą e, tinkamą reakciją uh, ir koordinuoti tai. Ketvirta rekomendacija Tai taip pat reikėtų vėlgi derinti su tuo, kas buvo mano pasisakymė pasakyta su, ir su ankstesnėme pasisakymė, kas buvo pasakyta. Aišku, labai sudėtinga yra e, pasiūlyti tą vieną tokį e, magiško sprendimo e, variantą, bet vis tik tai mes galvojame, kad reikėtų pagrindinio tikslo uh, Jį reikėtų apibriežti, galvojant apie vidaus rinkos integravimą, ypač Europos 2020 metų strategijos kontekste, kad būtų galima pamatuoti e, pažangą ir paskatinti ją, lygiai taip pat, kaip kad tai yra padaryta, tarkim, kitose sritise, kur yra suvestiniai rodikliai, pavyzdžiui, mm, darbo rinkos rytė ir taip toliau, arba pavyzdžiui, e, pirkėjų e, nusipirktų prekių per sieną kiekis ir panašiai. Toliau, mm, papildomi bendros rinkos e, aktai, kas e, reikėtų sutelkti dėmesį į politikos veiksmus, kurių tikslas būtų pašalinti bendros rinkos likusias kliūtis ir ką mes girdėjome iš kitų ekspertų e, pasisakymų, per pokalbius su jos, kad iš tikrųjų tai būtų labai naudinga, galvojant apie tai, kaip pagerinti bendros rinkos veikimą atskirose srityse. Ir toliau uh, Mm, pasiremiant tais tyrimais, kurie buvo atlikti šioje studijoje, e, daug studijų įvertina tai, ko trūksta, kad trūksta metodinio pagrindimo rezultatams pagrysti. Tai mes galvojame, kad būtų naudinga uh, sakyti, kad e, reikia metodinę visą medžiagą pateikti ir, ir visus, visą tą pagrindimą pateikti. Toliau dar porą rekomendacijų. Vis dar trūksta iškumo e, dėl pagrindinių tų iniciatyvų, kurie sektoriai, kur, kurios iniciatyvos turi būti apimami. Pavyzdžiui, tarkim, skaitmeinė darbo tvarkė, e, ta pagrindinė iniciatyva, tarkim, turi visą eilę, čia yra visą eilę veiksmų, kurie sugrupuoti į ramščius ir reikia konkrečių indikatorių, kurie būtų siekti siejami būtent su tais veiksmais, tada būtų galima geriau pamatuoti pažangą. Ir paskutinė tokia rekomendacija, būtų galima atlikti papildomų tyrimų, um, analizuojant vidaus rinkos likusias kliūtis ir siejant jas su augimo potencialu, ypatingą dėmesį skiriant būtent um, bendros rinkos gilinimo galimam ekonominiam poveikiui, galvojant apie verslą aplinką, kapitalą, darbo rinką, tai kitus dalykus. Ačiū. Dėkoju. Kolegos, ar turėtumėte klausimų ar komentarų? Pakomentuosiu šiek tiek. Es, aš jau kalbėjau apie vieningos rinkos indikatorius. Kiek, jeigu kiekviena prekė, kiekviena paslauga būtų pasiekiama su tokiu pat pasirinkimu kiekvienoje šalyje, tai tuomet jokiam vartotojui, vartotojui nereikėtų pirkti užsienyje. Taigi, ko gero, tobulų rudiklių nėra. Mes jau kalbėjom apie sektorinį požiūrį ir sakėm, kad reikia imti specifinių veiksmų. Ir man atrodo, tai yra tas dalykas, kurį minėjo kolegos nes e, jeigu žinome, kokie yra barjerai ir nieko nedaroma, tai tuomet problemos išlieka. Ar dar kas nors norėtumėte komentuoti? Merci, madame la présidente. Euh, bon, tout ça, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponas Ošvar. Aš pats esu ekonomistas pagal profesiją ir man iš tikrųjų labai įdomu, ką jūs sakėte. Ir manau, kad turime aiškiai pasakyti, kad čia visi mes manome, jog vidaus rinka be kliūčių besivystanti yra geras dalykas. Tačiau pagrindinės ir svarbiausias klausimas yra toks, kaip padidinti BVP, nes geriau veikianti vidaus rinka padėtų tą BVP dalį padidinti. Ir paprastai žmonėms paaiškinti tai yra nelabai paprasta. Žmonės arba tuo tiki ir jiems reikia papildomų argumentų, arba iš pradžių jie netiki tuo, kas jiems sakoma. Jie mano, kad tai yra kažkoks valdžios argumentas, primestas jiems iš viršaus e, ir jie nelabai susigaudo, kas tie 2 ar 8 procentai augimo. Sus, kartais susidaro įspūdis, kad žmonės kaltinami tuo, kad jie nieko nesupranta, sakoma, na štai jums duodam šokoladinį pyragą, o kodėl jūs jo nenorit? nesakoma, kad tai, pavyzdžiui, būtų, tai sukeltų papildomų augimo, visi mes jo norim, už tai jūs tam nepritarėt. Tuo pat metu žmonės tai erzina. Ta tema jau buvo kalbėta dėl, kalbant apie laisvos prekybos sustarimą su jungtinėmis valstijomis. Žmonėms sakoma, kad bus sukurta darbo vietų ir taip ir panašiai. Žmonės sako, mes to netikime, eiliniai plepalai ir tiek. Ką aš čia bandau pasakyti? Aš manau, kad reikėtų šį rodiklį papildyti ka, tuo, ką ekonomistai vadina sklaidos rodikliais. Nepakanka pasakyti, tai padės padidinti augimą. Reikia pasakyti, ar tas augimas pasitarnaus visiems ar ne. Viena vertus, šalyse Europos Sąjungos, jeigu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos ekonomikos augimas padės 5 procentus, ar visose šalise tas 5 procentų augimas įvyks ar ne, nes vieni iš to laimi daugiau, kiti mažiau, tai yra jautri tema, aš suprantu. O ir kaip bus žmonėms? Ar jiems bus tiek pat naudos ar ne? Ir norėčiau čia paminėti pavyzdį. Jeigu, pavyzdžiui, užbaigiant vidaus rinką e, pavyktų sumažinti nedarbą ES lygių, tai būtų puiku. Jeigu, pavyzdžiui, pavyktų pasiekti 6-7 e, procentų nedarbo vietoj 10-11 ar žmonės, kurie ir toliau nedirbs, e, bus ir toliau tokie prarastieji, kurių nepavyksta į darbo rinką integruoti ar ne. Tiesiog reikia pasakyti, kad darbo e, kad vidaus rinkos užbaigimas būtų geras visai visuomenės sanglaudai. Tai nebūtų naudinga vien tik BVP augimui, nes BVP augimas dažnai vyksta visuomenės sanglaudos sąskaita. Ir piliečiams tai yra neprimtina. Jie bevelyje išsaugoti nacionalinę ekonomiką ir jie sako, kad štai visiems bendrai turtų bus mažiau, bet jie iš, te, ir toliau tebe turi darbą, jie išlaiko savo turėtą situaciją. Jiems tai yra mažiau baisu negu atsirasti šalikelėje šaly, dėl to, kad neva buvo siekiama kažkokio BVP padidinimo. Taigi, manau, kad labai svarbu, kad būtų pateikiamas tas klaidos rodiklis, o ne tik bendri rodikliai dėl BVP, kuriuos sunku dažniausiai būna pamatuoti. Ir ex ante ir ex post rodikliai dažnai varijuoja ir juos apskritai palyginti būna nelengva. Dėkui. Gal dar kas norėtų pakomentuoti ar klausti? Labai trumpai. Aš manau, jog galiu pritarti tam, kad tų rodiklių kaip tokių universalių būti negali. Aš šiek tiek kitaip žiūriu į elektroninę prekybą. E, būtina turėti tam tikrą strategiją, mes turime turėti direktyvą, kai kuri yra. Aišku, dėlių rodiklių rasti neišeina dažniausiai, nes daug kas skiriasi. Tačiau buvo padaryta plati studija dėl elektroninės prekybos ir matėme, kad e, tarp pastebėtas yra, pastebėta yra vartotojų situacijos pagerėjimas apskritai daugelį valstybių. Du trečdaliai e, naudos buvo pasiekta dėl to, kad atsirado didesnis pasirinkimas. Tai nėra kūrimas kažkokios rinkos, kur visi turi labai vienodas sąlygas. Tiesiog tai yra tas tikslas, kad kūriama rinka, kur pasirinkimų yra daug ir kur žmonės gali interneto ar kitų būdų gauti tą prekę ar paslaugą, kuri jiems yra reikalinga. Tad štai, būtent dėl to tas rodiklis turi savo žavesio. Na, šiaip ar taip, kad ir kokius rodiklius be pasirinktume, kaip jūs teisingai sakėme, atsiras visada kitų rodiklių. Ir turi būti tų rodiklių, kurie būtų skaidresni ir labiau suvokiami. Ir reikėtų, kad tie rodikliai būtų daugiau apimantis, plačiau atspindintis. Ir dažnai rinkoje veikiama skirtingų būdų, tačiau suprantu, kad darbas buvo atliktas ir mes pirmiausia ir keliam klausimą, kokį poveikį tai turėtų ekonomikos augimui. Dėkui. Thank you very much for coming. Ačiū, kad atvykote. Dėkoju, kad pristatėte savo svarbės studijas. Mes su malonumu jas perskaitysime ir daugiau sužinosime apie tą ekonominę naudą. Ačiū. So the meeting is now four minutes. Oficialiai posėdis baigiamas, kitas posėdis prasi, bu, įvyks spalio 6 dieną, 3 valandą po pietų.